Sveiki atvykę į aplinkosaugos komiteto posėdį, pirmąjį posėdį. Ir šiandien mes šiek tiek vėluojame, bet po to pradėsime laiku. O dabar nu, norėčiau perėti prie mūsų darbo tvarkės. Pirmiausia, reikės patvirtinti darbo tvarkės projektą. Ar turite kokiu nors pastabų? Ne, tai tuomet galime patvirtinti darbo tvarkės projektą be jokių pakeitimų. O dabar norėčiau padaryti kelis pranešimus. Pirmasis yra susijęs su vertimu. Šiandien bus veršima į 23 kalbas. daugia kalbės pobūdis yra neatsiejama Europos parlamento darbo dalis ir mes visuomet stengiamės užtikrinti vertimą į kiek įmanoma daugiau kalbų savo komiteto posėdžiuose. Bet be abejo, daug kas priklausys nuo to, ar mes turėsime pakankamai vertėjų. Ir kartais gali atsitikti taip, kad mes posėdžiausime tose salėse, kur nebus pakankamai vertėjų kabinų. Ir tuomet aš tikiuosi, jūs suprasite, kad mes turėsime sumažinti kalbų režimą. Be to stengiamės taupyti lėšas ir todėl aš norėčiau paprašyti komiteto narių mums pranešti, sekretoriatui pranešti iš anksto, kad jie neketina dalyvauti kokiame nors posėdėje, nes tuomet mes galėtume uh, atsisakyti vertimo į kai kurias kalbas. O tai be abejo sumažins ir mūsų darbo kaštus. Antras pranešimas. Dėl transliavimo internetu. Dėl posėdžių transliavimo internetu. Mes dirbsime taip, kaip ir anksčiau. Visi komiteto posėdžiai bus transliuojami internetu. Jums yra žinoma, kad aplinkosaugos komitetas yra komitetas, kuris yra atsakingas už popieriaus taupimą parlamente. Ir todėl mes, šio komiteto nariai, galime pasirinkti. Ar turėti dokumentus popier, popierinių variantų, ar susipažinti su dokumentais internetu. Taigi, jei, jei yra tokių kolegų, kurie gali dirbti kompiuterio pagalba ir kuriems nereikia popierinių dokumentų, tuomet praneškite apie tai sekretoriatui. Toliau mes parengėme dokumentą, kuris yra parengtas visomis uh, ES kalbomis ir šiame dokumente yra pateikti dokumentai susijęs su mūsų komiteto uh, veikla. Be to, ten yra patekta informacija ir dėl kitų naudingų parlamentarams dalykų, tokių pavyzdžių kaip uh, paaiškinimų dėl teisėjų kuros procedūros ir dėl kitų veiksmų, kurie, kurių mes visimės per 8-ąją Europos parlamento kadenciją. Šis dokumentas ar dokumentų paketas taip pat yra patalpintas mūsų komiteto svetainėje. Dar vienas pranešimas Man labai malonu Jums pranešti, kad kaip ir įprasta, 14 val. 45 minutės, tai yra 15 minučių prieš mūsų posėdį, mes norėtume nusifotografuoti. Būtų labai smagu mums visiems nusifotografuoti taip, kad mes turėtume visų komiteto narių visi šypsančių narių nuotrauką. Nes ta nuotrauka mums tikrai pravers ne vieną kartą. Toliau. Kitas komiteto posėdis e, įvyks e, rugsėjo trečią dieną, prasidės 9 valandą ir po to tęsim darbą po pietų ir posėdis prasidės 15 val. Tačiau mes atsisakėme posėdžio, kuris buvo suplanuotas rugsėjo 4 dieną. Na, dabar galime perėti prie darbo tvarkės. Ir kitas darbo tvarkės punktas yra pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų. Liepos 14 dieną įvyko koordinatorių posėdis. To posėdžio protokolas buvo visiems jums išplatintas. Ir jisai taip, e, taip pat yra ir tarp jums išplatintų dokumentų. Mes negavome jokių pastabų dėl koordinatorių posėdžio protokolo ir tuomet e, šis protokolas yra laikomas patvirtintų. Jūs visi galite su juo susipažinti. Ta dokumentą taip pat galite rasti internete. Tai tiek. Ir dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie ES 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto. Prieš koordinatorių posėdį e, aš lankiausi biudžetų komiteto posėdėje ir manęs paprašė parengti dokumentą dėl biudžeto ir tas dokumentas bus jums išplatintas rytoj. Atsiprašome, kad jis yra parinktas tik anglų kalba, nes dėja neturėjome laiko jam išversti. Ir aš tiesiog trumpai norėčiau pakomentuoti mūsų dokumento, mūsų komiteto parengtą nuomonę dėl 2015 metų biudžeto. Nuomonės projekte aš pirmiausia kalbėjau apie kitų finansinių metų mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimus. Kaip dažnai atsitinka su įsipareigojimų mokėjimais, jie yra didesni nei, e, nei mokėjimų įsipareigojimai, nei mokėjimo asignavimai. Praeitėje turėjome neapmok... E, nemažai neapmokėtų sąskaitų. Ir tas sąskaitas reikės apmokėti kitais finansiniais metais. biudžete mes nagrinėjame, biudžeto projekte mes nagrinėjame tas biudžeto eilutes, kurios atitinka mūsų komiteto kompetenciją. Ir mes pastebėjome, kad jei pažvelgsite kai kurias programas, gali, pamatysite, kad gali atsitikti taip, kad dėl ribotų mokėjimų asignavimų gali kilti problemų. Ir e, nuomonės septintam punkte yra parašyta, kad Jei palyginsime LIFE programos e, biudžetą, pamatysite, kad tenai yra, e, yra didesni skaičiai nei praeitam, praeitų metų biudžete 23 e, milijardai, 23 milijardų, 3 milijardais daugiau aplinkosaugai ir 72 milijardais daugiau klimato kaitai. Tai yra gerai, tačiau lėšos, kurios skirtos aplinkosaugai, yra nepakankamos, nes tų lėšų neužteks vis, visiems, visoms su aplinkosaugos susijusioms reikmėms 2015 metais. Ir akivaizdu, kad mums mokėjimo signavimų pritrūks. 2015 metais. Ir todėl, todėl nuomonės projekte mes e, paprašėme, kad taryba ir komisija mus patikintų, kad e, šiais ryčiai bus e, skirta pakankamai lėšų. Gal, galbūt tai galima būtų padaryti tvirtinant taisomosius biudžetus nes mes norime, kad 2015 metais galėtume gerai finansuoti aplinkosaugos programas, kad ne, neatsitiktų taip, kad staiga lėšų pritrūktų. Toliau. Apie kągi dar aš kalbu nuomonės projekte agentūros. Jums tikriausiai yra žinoma, kad komisija planuoja per kitus penkerius metus uh, 5 procentais sumažinti komisijos tarnybų darbuotojų skaičių. Tai reiškia, kad mažinamas bus ir darbuotojų skaičius vis, visose agentūrose. Dėl to kai kurios agentūros gali susidurti su sunkumais. Tai pirmiausia, taikytina toms agentūroms, kurios užsijima išorės veikla ir kurios iš dalies, kurių veiklą iš dalies finansuoja ne tik ES e, institucijos, bet ir, bet ir kurios finansuojamos yra iš mokesčių, kurių, kuriuos surinka agentūra už savo paslaugas. Ir kai kurios agentūros, kaip minėjau, gali susidurti su finansiniais sunkumais. Mes atkreipiame, atkreipiame dėmesį, kad e, dvi agentūros gali turėti problemų. Be to mes įvardėjame, kokios tai gali būti problemos, jei bus sumažinti su šio agentūrų biudžetai. Ir paskutinis dalykas, mes e, pabrėžiame, kad labai e, svarbus yra bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai. Nes uh, Šie parengiamieji veiksmai yra labai reikalingi ir būtini mums, norint tinkamai vykdyti teisėkuros procesą. Ir mes kalbame nuomonės projekte, kad 2015 metais tuos sprendimusius veiksmus, kurie yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija, turėtų būti tinkamai finansuojami. Štai tokį nuomonės projektą aš parengiau jūsų vardu. Ir dabar galiu Norėčiau iš karto perduoti žodį komisijai. Šiandien pas mus atvyko komisijos atstovai François Kasana iš aplinkosaugos generalinio direktorato. Uh, Ačiū, pana pirmininkė, kadangi kalba eina apie uh, naują komitetą, tai reikėtų pakalbėti apie aplinkosaugos bendrąjį biudžetą. Uh, 500 milijonų maždaug yra numatyta signavimams įsipareigojimams. 2015 e, metais ir mokėjimams numatyta 380 milijonų. Palyginti su bendruoju 140 e, milijardų mokėjimų biudžetu, atrodo, kad ta suma nedidelė, tačiau tai yra tik tai lietkalnio viršūnė turint omenyje iššūkį susijusiu su aplinkosauga e, ir kitomis išlaidomis, kurios yra naudojamos aplinkosauga, išorės politikos, žemės ūkio politikos kitose sritise. Mes neturime išsamios informacijos susijusios su išlaidomis, tačiau numatoma, kad maždaug 15 procentų e, bendrijos biudžeto galėtų būti panaudojama aplinkosaugai, taigi reikėtų užtikrinti tų išlaidų atsekamumą, kovojant su klimato kaita ir siekiant užsaug, išsaugoti biologinį įvairovę. Aplinkosaugos biudžetas 85 procentais yra panaudojamas per LIFE programą. E, Taip pat yra atitinkamų institucijų veikiančių ir agentūrų aplinkosaugos srityse. <clears throat> Finansiniai indėliai e, bei įvairios programos ir parengimiai veiksmai 2015 metais komitetas e, priimdamasis biudžeto eilutėmis ir atitinkamais sprendimais e, susijusiais su agentūrų turimų biudžeto lėšų panaudojimu, turiuomenį aplinkos apendūrą veikiančią Kopenhagoje. Dėl 2015 metų mums kyla tam tikrų klausimų susijusių su mokėjimu lygiu. Apie tai minėjo pirmininkas ir tikimės, kad nuo spalio mėnesio maždaug lėšų pritrūks, kad galėtume e, padengti mokėjimus ir reikės perkelti lėšas iš kitų biudžeto eilučių. Dar vienas aspektas susijęs su 15 metais yra susijęs su cheminių medžiagų agentūra veikiančiai įsikūrusi Helsinkije e, ir biocidais. nes e, viena iš šios agentūros biudžeto dalių yra paimos gaunamos iš atitinkamų įmokų e, iš įmonių, kurios gamina cheminės medžiagas. 2015 metų agentūros e, prognozijas yra tokios, kad pajamos iš šių honorarų turėtų mažėti, taigi reikėtų ieškoti uh, tvaresnio šio problemos, šios problemos sprendimo būdo. 2015 metais e, pradės veikti daugiametė finansinė programa e, operatyviai ir didžioji dalis e, LIFE programos administravimo bus patikėta EASME agentūrai, kuri atsakinga už e, smulkų verslą ir e, taip pat bus patelk, pasitelktas finansinės priemonės projektų lėšos, kurios yra administruojamos Europos investicijų banko ir yra panaudojamos veiksmams, e, kuris siekime išsaugoti biologinį įvairovę ir kovoti su klimato kaita. Taigi tiek galiu Jums pateikti informaciją susijusius su šiuo biudžetu. Dabar galbūt perdusiu žodį Gido Deklerk iš Samko generalinio direktorato. Ačiū, vartotojų apsaugos generalinis direktoratas e, daugiausia dėmesio skiria visuomenės sveikatos ir e, <clears throat> augalų apsaugos programoms 475 e, milijonai numatyti įsipareigojimams. Uh, E, gyvūnų ir augalų sveikatai bei trims agentūroms CDC, EFSA ir EMA. Kalbant apie įsipareigojimų asignavimus, tai jie atitinka daugiametės finansinės programos nuostatas, lėšos numatytas antriesiams metams visuomenės sveikatai ir gyvūnų apsaugai, kalbant apie tris agentūras įsipareigojimų suma atitinka komisijos 2013 e, m. Liepos mėnesį paskelbtą komunikatą. Kalbant apie mokėjimus, esame daugmaž panašioje padėtyje, kaip ir aplinkosaugos ir klimato generalinio direktorato kolegos mokėjimų asignavimai. E, yra susijęs tam tikromis e, nedėlėmis problemomis, kurių galime sulaukti metų pabaigoje, e, tačiau šių problemų sprendimas priklausys nuo to, e, kaip sugebėsime derinti savo įvairius pareigomus metų eigoje, kalbant apie agentūrų biudžetus ir agentūrų e, darbuotojų etatus ir komisija numačiusi mažinti pareigybių skaičių, mažinti personalo apimtis ir atitinkami komisijos priimti sprendimai e, bus pritaikyti mano minėtose trijose agentūrose EFSA, EMA ir ECDC. Ačiū. Dabar Suteiksime žodį komiteto kolegoms. Yes, uh, thank you, Chair. And uh, thank you very much uh, for your compliment, uh, for your... Labai ačiū už jūsų teiktą informaciją. Reaguodamas uh, į komisijos pateiktą informaciją dėl uh, netitikimų tarp įsipareigojimų ir mokėjimų, manau, kad uh, labai svarbu kad komisija tą atotrukį tarp mokėjimų ir įsipareigojimų sumažintų. Dėl vykdomųjų agentūrų aš labai palankiai vertinu smulkaus verslo, smulkų verslą kūruojančios agentūros veiklą. Ši agentūra yra labai reikalinga tam, kad būtų galima spręsti aplinkosauginės problemas ir užtikrinti Europos kaip lyderio vaidmenį vystant e, žaliasios technologijas. E, taip pat pastelgsi, pasit, reikia pastelgti visus kitus įmanomus finansavimo instrumentus. Man kelia, kelia nerima nepakankamai numatytas, ne, numatytas nepakankamas finansavimas e, užkrečiamo, kovoti su užkrečiamomis uh, gyvūnų lygomis, pavyzdžiui, e, kiaulių maru ir 400 milijonų eurų tik numatyta, manau, kad tam reiktų skirti daugiau dėmesio. Osgroti, ačiū. Jūs turėjote tikrai nedaug laiko pradėti renkti savo pranešimą, taigi padirbėjote puikiai. Gavome informacijos apie tai, kad agentūroms užkraunama vis daugiau užduočių, tačiau jos negauna pakankamai finansavimo, turint omenyje tą bendrą sprendimą sumažinti agentūrų darbuotojų skaičių 5 procentais ir e, mes jau prieš primant šį sprendimą apie tai kalbėjome atkreipiame dėmesį, kad gali kilti problemų dėl to ir dabar matome, kad tų problemų kyla. <clears throat> Taigi reikia, manau, atsižvelgti į kiekvienos agentūros veiklą atskirai, ją įvertinti ir pasitelkti lankstumą bei įsiklausyti į pačių agentūrų poreikius, nes verslininkai, kurie registruoja savo produktus įvairios agentūrose, EMA, ECA, jie taip pat e, turi tam tikrų reikalavimų, tam tikrų pretenzijų susijusių su savo e, registruojamais produktais ir manau, kad agentūros turi tai atsižvelgti, o tam jums reikia pakankamai personalo. Ačiū, ponia pirmininkė, aš taip pat noriu pasveikinti parengus pirmą pranešimą šiame komitete. Turiu du klausimus susijusiai su biudžetu ir norėčiau išgirsti atsakymus iš komisijos. Pirmiausia, bioįvairovė. Remiantis komisijos komunikatu, jie apskaičiavo, kad reikia maždaug 5,8 milijardų eurų per metus kad pasiektume savo tikslų įrašytų bioįvairovės strategijoje. Aš pateikiau keletą klausimų raštu prieš pat rinkimus. Atsakymai buvo pribloškiantis. Aš klausiau ne apie Europos biudžeto, nes jis aiškus ir skaidrus. Aš klausiau apie bioįvairovės sričiai skirtas lėšas valstybių narių lygmenių, vaizdas aiškus. Komisija visiškai nieko nežino apie valstybių narių biudžetus skirtus bioįvairoviai. Tai klausimas komisijai yra, koks kitas žingsnis. Kaip pasieksime bioįvairovės strategijos tikslų, nes 3,46 milijardo eurų LIFE programoje per septynerius metus nėra pakankamos lėšos net vieneriems metams Europoje. Ir visiškai aišku, kad mes negalime prisimti atsakomybės už bioįvairovę iš visų valstybių narių vardu. Galbūt komisija gali paaiškinti, ką jie planuoja daryti, kad padarytų didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad jos skaidriau atskleistų savo biudžetus bioįvairoviai. Antras klausimas susijęs su žemės ūkio aplinka. Anksčiau esu pateikęs biudžeto komitete Aldės vardu pakeitimą, kad, kad nemažai žemės ūkio ir aplinkos biudžeto būtų skirta rezervui. Pagal daugiametę programą ten anksčiau būdavo apie 5 milijardus eurų. Nežinau, kiek dabar ten yra bet dabar, man atrodo, yra daug mažiau negu 2,5 milijardo eurų. Jeigu palyginsime su 7 metų LIFE e, biudžetu, skirtumas didelis. Tačiau pagal, pasak e, audito rūmų e, išvadas, iš tų 2,5 milijardo eurų nauda yra visiškai neaiški. Gali būti labai ribota. Praėjusiais metais biudžeto komitete aš sakiau, kad šis žemės ūkio aplinkosauginis biudžetas 10 procentų skirtų į rezervą ir jis jas skirtų tas lėšas tik tada, kai nauda yra pademonstruota valstybių narių ar komisijos. Kokie pokyčiai vyko po praėjusiu metu? Nes nemanau, kad reikia išleisti tiek daug pinigų tokiems dalykams, kurie menkai prisideda prie mūsų sėkimų tikslų. Adesso la parola a Miss Girling. Ačiū. Dabar pana Gerling. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti Jūs e, pradėjus darbą šiame komitete ir parengus pranešimą, nors neturėjome laiko jį paskaityti atidžiau, tačiau norėčiau tarti keletą žodžių savo frakcijos vardu. Pirmiausia, manau, kad reikia pripažinti kažkur tekste, kad valstybės narės ir jų vyriausybės pat ir e, tam tikrus apribojimus ir spaudimą mažinti išlaidas ir fiskalinę situaciją kontroliuoti griežčiau. Dažnai to reikalauja ir komisija, ir Europos Sąjunga. Tai reikia pripažinti, nes labai keista sakyti, kad aplinkos biudžetas turėtų e, nepatirti jokio poveikio iš tos pusės. O kai kitos biudžeto dalis e, turi būti mažinamos. Ir šią temą aš manau, kad reikėtų e, griežčiau formuluoti visas e, mažiau atsiriboti apsaugoti savo tekstą, nes daugelis komitetų mano, kad jūs rytis reikia apsaugoti nuo karpimų, o e, čia taip neišeis, todėl reikia galvoti, kur yra didesni prioritetai, nereiškia, kad visur reikia vis daugiau išleisti. Ir dažnai, kalbant apie teisės aktus, visada girdime, kad e, visi sprendimai bus neutralūs biudžeto prasme, po to po kelių metų mes matome, kad agentūros negali susidaroti su jų užduotėmis. Todėl griežčiau reikia e, tikrinti, kodėl tos išvados, kad tai neturės išvadų biudžetui, e, vis dėlto lemia didesnės išlaidas. Reikia galvoti, gal agentūros daro tai, ko neturėtų daryti. Ir kaip ponas Grotės sakė, mes vis jas verčiame dirbti daugiau, tai reikia galvoti apie jų darbo krūvį, galbūt kai kurį reikia nuimti, panakinti. Ir kai kalbama apie išlaidų mažymą, tai kalbama apie 5 procentų darbuotojų e, skaičiaus mažymą. Galbūt reikia mažinti e, jų komunikacijos biudžetus, šiaip apskritai jų užduočių misijos biudžetus. Taigi mes pateiksime keletą pakeitimų šią prasme ir ačiū už parengtą nuomonę. Ačiū, dabar ponas Leinė. Ja, danke, Vorsitzende. Die EU. Ačiū pirmininkė. ES prisėmusi daug įsipareigojimų tarptautiniu mastu kovojant su klimato kaita prieš likus keliams mėnesiams iki rinkimų sužinojau, kad neturime pakankamai lėšų, kad įvykdytume šios įsipareigojimus, galbūt komisija galėtų į tai sureaguoti. Grazie. Ačiū, ponia Grostet. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau grįžti prie vykdomųjų agentūrų ir pakalbėti apie vaistų agentūrą, kuri veikia Londone, su kurios veikla susipažinusiu esu geriausiai. Vis daugiau atsakomybės patikime šiai agentūrai, kuri yra pakankamai sunki e, našta. Taigi, e, kalbant apie farmakologinį budrumą, apie apie leidimų išdavimą patekti vaistams į rinką. E, nemanau, kad agentūra gali visus šios darbus apriepti, nes puikiai žinome, kad esama naujų vaistų, e, kuriems prieš patenkant į rinką reikia gauti atitinkamą agentūrų leidimą ir kiekvienais metais privalome dėti daug pastangų tam, kad būtų patvirtintas reikiamas šios agentūros biudžetas. Puikiai žinome, kad vis daugiau darbų šiai agentūrai užkrauname. Reikalavome, kad ji dirbtų greičiau, tačiau čia privalome likti budrus. Galbūt kai kurioms agentūroms e, galėtume taikyti išlygų, tačiau tikrai ne vaistų agentūrai. Privalome užtikrinti, kad ši agentūra turėtų tokį biudžetą, kurio naudodamasi galėtų užtikrinti kuo geresnė visuomenės sveikatos apsauga ir vaistų naudojimo sauga. Ponas Eichhaut dabar. Thank you, Mr. Chairman, and also thank you. Aš panas Rikardo. Ekut. Ačiū. E, Jūta Hauk anksčiau visada rengdama šios projektus atstatydavo biudžeto projektus. Ir mano klausimas dabar pranešėjai būtų, ar jūs ketinate tą patį padaryti, ar tikitės, e, kad tai padarys komiteto nariai. Kadangi daugiau niekas nenori kalbėti, aš paprašysiu netrukus komisijos pateikti atsakymus užduotus klausimus, tačiau aiškiai turėčiau pasakyti, kaip visada, e, biudžeto, komisijos pateiktas biudžeto projektas apima įsipareigojimus ir mokėjimus. Labai dažnai taryba sumažina mokėjimus, e, asignavimus mokėjimams, kad bendros išlaidos būtų mažesnės. Nežinau, tiesiog linijiniu būdu, neatsižvelgiant į specifinius atskirų programų poveikius, poreikius. O aš norėčiau e, galvoti apskritai apie valstybinarių išlaidų mažinimą. Komisijos prognozijos yra įvertintos pagal svertus, atsižvelgiant į operatyvinius programų tikslus, operatinės išlaidas. Ir aš pateiksiu visus pakeitimus, kad būtų atstatytas e, biudžeto projektas pagal komisijos prognozes. O derantis dėl biudžeto, būtent biudžeto komitetas dėrėsi su taryba, kad susitartų per taikinimo procedūrą kai dėl kitų klausimų, tai buvo konkrečių klausimų komisijai ir dabar sudėksiu žodį komisijos atstovams, kad jie galėtų atsakyti pagal savo atsakomybės rytis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atsakysiu į du klausimus, kurie buvo susiję su biologinė įvairovė ir su um, um, maisto produktais. Dabar biologinė įvairovė ir priemonės. Uh, kurių, kurios yra to lietkalnio viršūnė, tai kaip buvo paminėta. Aš galiu Jums pateikti pavyzdį, galiu pakali, papasakoti Jums apie atsikamumo, atsikamumo sistemą, kuri veikia jau dviejų metai. Ir uh, Kągi mes galime komisijoje padaryti tam, kad paveiktume valstybės narės ir savo e, prane, e, kaip galime e, įtikinti jas laikytis pranešimą dėl aplinkos saugos nuostatų. Mes galime tik tai pateikti rekomendacijas ir paaiškinti, kaip galima būtų geriau teikti mums informaciją, nusekliau ją teikti. Dabar priemonės susijusius su žemės ūkiu ir gera aplinkosaugos būklė. Mes e, galime prisiminti neseniai atliktus biudžeto poveikio vertinimus ir, ir ten yra aiškiai pasakyta, kad būtina yra visuomet išvelgti į e, konkrečių veiksmų pas, e, dėka pasiektus rezultatus ir atitinkamai skirti finansavimą. Ir e, yra atliekamos įvairios analizės, pavyzdžiui, buvo atlikta analizė dėl biologinės įvairovės, dėl to, kaip yra leidžiamas lėšos skirtos bendrai žemės ūkio politikai, e, vandens politikai ir priemonių susijusim su klimato kaita. Mes gal ir ne visuomet pritarėme audito rūmų ataskaitoms, kartais mūsų išvis buvo kitokios, bet mes laikomės audito rūmų rekomendacijų ir, ir tai darom reguliariai. Ir e, audito rūmų išvados yra pristatomos Europos parlamentui mūsų įsipareigojimai klimato kaitos klausimais, čia aš perduosiu žodį savo kolegai. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Kalbėdamas apie mūsų tarptautinius susitarimus, pagal kuriuos mes mokame, mokame nario mokestį, yra penkios konvencijos, mes mokame nario mokestį dėl jungtinių tautų klimato kaitos konvencijos, po to yra Kyoto protokolas ir uh, apivardinta šios leidimų registravimo sistema. Čia mes taip pat turime mokėti savanario mokestį ir Montrealio protokolas. Taigi čia iš esmės kalbame apie 850 tūkstančius eurų. Uh, per metus ir jau sumokėjome visus mokesčius už 2014 metus ir nebejoju, kad jei biudžetas nebus pakeistas, e, jei nebus pakeistas mūsų pasiūlytas biudžeto projektas, mes galėsime viską gerai sumokėti ir 2015 metais. Dėkuoju, pirmininkė. O aš norėčiau sakyti į klausimą dėl keulių maro. Bendroje uh, Bendroji finansinė programa buvo paskelbta birželio 27 dieną ir įsigaliojo birželio 20, 30 dieną. Joje yra nurodyta, kokios programos yra reikalingos ir valstybės narės prieal tas programas įgyvendinti. Tai yra programos susijusios su mažai žinomomis pripažintomis gyvūnų lygomis. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau Jums priminti tik tai apie mūsų darbo grafiką. Jums yra žinoma, kad biudžeto procedūra šiemet vyks pagal sus, tokią spartintą procedūrą dėl rinkimų. Taigi, Pakeitimus e, e, nuomonės projektui galima pateikti iki rytojaus, tai yra Liepos 24 dienos 16 valandos. Ir e, tie pakeitimai turėtų būti parengti tik anglų kalba. O jie bus svarstomi rugsėjo 3 vyksančiame komiteto posėdėje. Ir visus pakeitimus susijusius su parengiamais projektais ir bandomais projektais ir parengiamaisiais veiksmais reikės pare, dar kartą pasiūlyti iki uh, termino, kuris susueina rytoj. Toliau. Mes ruošiamės Junktinių tautų klimato kaitos konferencijai, kuri vyks rugsėjo mėnesį. Uh, Jums yra žinoma, kad ponas Bankimūnas rugsėjo 23 dieną surenks klimato kaitos klausimams skirtą aukšto lygio susitikimą. O gruožio mėnesį šių metų uh, Ir 2015 metais numatyti, numatytos, e, numatytos panašus susirinkimai Lymoje ir Paryžiui. Generalinis sekretorius e, pakvietė įvairius veikėjus, aplinkosaugos veikėjus, įvairias organizacijas pateikti projektus, aukštos kokybės projektus, kurie padėtų mums ir pasiūlymus, kurie padėtų mums pasiekti aplinkosaugos tikslus. pas mus atvyko klimato generalinio direktorato atstovas ir jisai galės mums papasakoti apie tai, kaip rengiamasi yra šiam aukšto lygio susitikimui. Ir jisai tai be abejo galės taip pat atsakyti į aplinkoskos komiteto narių klausimus. Taigi, generalinis direktorius jums. Uh, Generaliniam direktoriui skiriama yra nuo 10-15 minučių. Ačiū, ponė Pirinkė, man malonu yra dalyvauti aplinkos komiteto posėdėje, kuriam jūs pirmininkaujate. Šis komitetas yra labai svarbus, jis e, praeitėje visuomet turėjo daug įtakos ir mums labai malonu buvo, buvo ir yra su jumis bendradarbiauti. Norėčiau pasakyti du ar tris e, dalykus dėl e, bankimūno rengimo susitikimo. Svarbiausia aš manau, būtų suvokti, kokią svarbą gali turėti šis susitikimas bendrame aplinkosaugos e, dėrybų kontekste. E, tai bus pirmasis e, pasaulio valstybių lyderių susitikimas po Kopenhagos susitikimo. Jame bus kalbama apie taip, kaip galima būtų pasirengti Paryžiuje vyksinčiam susitikimui. Jis vyks 2015 metais. Ir tai, kas įvyks per tą bankimūno rengimą susitikimą, bus labai svarbu, rengiant, rengiant tarptautinį susitarimą. Ir aš norėčiau dabar trumpai pakalbėti apie tą naują aplinkos klimato kaitos susitarimą. Jums yra žinoma, kad 2013 metais tarptautinė aukšto lygio ekspertų grupė paskelbė e, savo išvadas ir jame yra nurodyta, kad e, vidutinė pasaulinė temperatūra iki amžiaus pabaigos išauks nuo 2,6 procento ir gal net šiek tiek daugiau. Ir todėl mes turime daryti viską tam, kad, kad vidutinė temperatūra nedidėtų daugiau nei 2 procentais, taip kaip yra nurodyta klimato kaitos konvencijoje. Todėl buvo susitarta iki 2015 metų parengti naują tarptautinį susitarimą, kuris padėtų mums sumažinti e, e, vidutinės temperatūros didėjimą iki 2 e, procentų. Ir mums ir kitoms valstybėms yra svarbu nepamiršti tai, kad šis susitarimas bus taikomos visoms pasirašius pasirašytoms šalims, o ne tik pirmojo priedo šalims, nes tas, tos pirmojo priedo apibrėžimai buvo sudaryti 92 metais. Tam, kad ši konferencija būtų sėkminga, ES turėtų ir toliau atlikti vadovaujamą vaidmenį ir reikalauti, kad būtų pasiekti ambicingi rezultatai. Varšuvoje praeitais metais mes susitarėme dėl to, kad pagrindinės pasaulio ekonomikos turėtų pateikti pasiūlymus e, dėl to, kaip jos prisidės prie šio susitarimo iki, e, kovo, iki 2015 metų kovo mėnesio. Taip mes turėsime e, dar aštuonis mėnesius prieš susitikimą Paryžių, tam, kad galėtume įvertinti visus tos pasiūlymus. šiuo metu valstybių vadovai e, nagrinėja bendrą pasiūlymą, e, e, kuris galios iki 2030 metų ir jisai turėtų būti galutinai parinktas spalio mėnesį. Ir kalbama yra apie elektros, elektrinių reglamentavimą ir apie tai, kaip reikėtų E, keisti savo santykius su Kinija. Kinija, Australija, Japonija ir kitos šalis dar turi patvirtinti, kad jos 2015 metų per pirmą ketvirtį e, ketina pateikti savo pasiūlymus dėl, e, dėl to naujo susitarimo. Taigi Bankimūno konferencija yra labai svarbus žingsnis, rengiantis dar vienam e, susitikimui, kuris įvyks gruodžio mėnesį Limoje. Tai yra metai prieš uh, Paryžiaus konferenciją. Ir Junktinių tautų generalinio sekretoriaus susi, uh, rengiamas susitikimas yra, nėra dėrybų dalis. Tačiau tas susitikimas bus labai svarbus, jis turės svarbu poveikį. Ir todėl generalinis sekretorius paragino visas pasaulio šalis aktyviai dalyvauti šiame susitikime ir pateikti labai ambicingus pasiūlymus dėl priemonių, kurių reikia imtis ateityje, tam, kad sumažintume klimato kaitą. Visos svarbiausios pasaulio ekonomikos turi įsipareigoti mažinti e, šiltame efektą sukeliančių dujų e, išmetimus. Ir besivystančioms šalims reikia suteikti tinkamą, tinkamą paramą tam, kad jos galėtų taikyti prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Ir ponas Baroso komisijos narė ponė Hedergard ir daugybė valstybių narių vadovų dalyvaus e, susitikime New York'e ir, kiek mums yra žinoma, šiame renginėje dalyvaus daugiau nei šimtas e, e, valstybių vadovų, skaitant ir Meksikos, Kinijos, Indijos, Brazilijos vadovus. Jie jau patvirtino savo dalyvavimą ir labai tikėtina, kad ir prezidentas Obama taip pat dalyvaus šiame susitikime. Uh, Taigi ES taip pat turėtų atstovauti valstybių narių vadovai tam, kad mes parodytume, kad mums rūpi e, e, įsipareigojimai aplinkosaugos rytyje. Taigi, ko ES norėtų pasiekti šiame aukšto lygio susitikime? Svarbiausia, ko gero, būtų štai kas. Pasaulio vadovai turi uh, parodėte, kad jie iš tikrųjų siekia susitarti 2015 e, metais Paryžiui ir kad tas susitarimas užtikrins, kad pasaulinė vidutinė temperatūra nedidėtų daugiau nei dviem laipsniais. Ir valstybės turėtų pateikti savo tikslus e, iki 2015 e, metų pirmojo ketvirčio ir ES turi laikytis Varšuvoje prisimtų įsipareigojimų. Ir uh, Nepamirškime ir savo įsipareigojimų, kurie turi būti įgyvendinti iki 2020 metų. Ir mes tikimės, tai, kad mes ne tik galėsime pasiekti visus tikslus užsibrėžtus 2020 metams, bet gal ir pasiek, galėsime pasiekti dar daugiau. Šiandien jau matome, kad beveik įgyvendinome tuos tikslus ir jau sumažinome savo uh, išmetimus 18-19 procentais, o mūsų tikslas, kaip žinia, yra 20 procentų, 20 procentų sumažinimas. Ir mes tikimės, kad mes galėsime taip pat sukurti tvirtas ir veikiančias partnerystės su besivystančiomis šalimis, nes nemažai mūsų teikiamos vystomosios pagalbos, kur yra skirtoma šioms šalims, yra susijusi su aplinkosaugos įsipareigojimais pagal, pavyzdžiui, globalų klimato kaitos uh, E, susitarimo. Prisitaikymas prie klimato kaitos. Šių priemonių labai reikia šalise, kurios yra labai pažeidžiamos. Šiams šalims reikia mūsų pagalbos, bet Europos Sąjunga ketina patvirtinti e, savo įsipareigojimą užtikrinti, kad iki 2030 metų e, visi galėtų turėtų prieigą prie darnių, tvarių oro mm, vandens šaltinių ir taip pat turime patvirtinti savo įsipareigojimus dėl anglies kainų, anglies dujų kainų. Aš tikiuosi, kad nemažai pasaulio valstybių vadovų kalbės ne vien apie Paryžių, bet ir apie tai, kaip turi elgtis mūsų darybininkai Limoje. Ir mes manome, kad atėjo laikas užtikrinti, kad jau Limoje būtų parengtas susitarimo tekstas, de, kuriame būtų iš, nurodytos pagrindinės nuostatos dėl prisitaikymo prie klimato kaitos, finansavimo, skaidrumo ir kitų dalykų. Be to, e, tame, tenai turėtų būti nurodyta ir ką. A, e, a, e, kai kurios šalis ketina nuveikti iki 2030 metų. Be to, Limoje reikia susitarti dėl tautartinio proceso, tam, kad mes galėtume tinkamai pasiruošti Paryžiui. Iš esmės šaliai sutarė, kad e, ši kad, kad e, valstybių narių ketinimai ir įsipareigojimai mažinti išmetimus, e, tai, tai yra naujas elementas, yra labai svarbus, ir nes jie aiškiai parodės, e, kaip valstybės narės ketina realiai mažinti išmetimus, kaip, taip, kaip mažinama yra švelninti klimato kaitą. Bet nepamirškime, kad taip pat labai svarbu yra susitarti dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir finansavimo. Ir paskutinis dalykas - finansavimas. Lymoje mes turėsime parodyti, kad realiai yra daroma pažanga e, klimato kaitos rytyje nes e, žaliojo globalaus fondo kapitalizavimo klausimas e, bus labai aktuolus. Taigi bankimūno rengiamas e, susitikimas turėtų suteikti naują pagreitį daryboms dėl klimato kaitos, ypač ruošiantis 2015 metais Paryžių vyksiančiam susitikimui Bet nepamirškime, kad tas susitikimas taip pat bus labai svarbus ir ruošintis Limo, Limo vyksančiam susitikimui. Ir todėl vis, visi tie susitikimai turėtų padėti mums renkti globalų tarptautinį susitarimą, pagal kurį visos šalis prisims įsipareigojimus mažinti šitame efektą sukeliančių dujų išmetimus. Eh, Ačiū. Nemažai kolegų užsiregistravo kalbėti. Pradėsime nuo pono Lyzės iš Europos liaudės partijos frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū jos įdėlbėkiai generaliniai direktoriui. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad e, Europos liaudės partijos požiūrių labai svarbu, kad e, visi svarbiausi teršėjai, didžiausi teršėjai laikytųsi tarptautinių sustarimų nuostatų Tai yra svarbi pažanga, kuri buvo pasiekta šiame procese ir uh, kuri turi būti patvirtinta Paryžiuje. Norėčiau paprašyti pono Delbėkės tarti keletą žodžių apie įvykius uh, Kinijoje ir JAV. Čia mes matome tam tikrą uh, šviesą šešėlyje E, nes negavome informacijos apie tai, kad Kinė pradėjo taikyti apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir kad CO2 kaina Kinė du kartus didesnė e, nei Europoje. Panašu, kad kažkokiu veiksmu bandoma imtis ir JAV. Mums labai svarbu turėti bendrą vaizdą visų vykstančių procesų. Negalime tikėtis, kad visi pramonės sektoriai visose pasaulio regionuose pasirašyštis šį sustarimą laikysis vienodų įsipareigojimų, taigi turime atkreipti dėmesį stebėti CO2 nuotekas, čia jau turime atsižvelgti, kad pavyzdžiui, gaminant kai kurios gaminės, tarkime, cementą arba kalkės, negalime išvengti CO2 išmetimo į aplinką, kitų produktų atveju galėtume taik, taikyti griežtesnius reikalavimus. Taip pat noriu paklausti, kokia yra padėtis e, susijusi su antrojo Kyoto protokolo ratifikavimu. Galėstaudami turime prisiminti, kad Europa yra vienintelė įsipareigojusi ratifikuoti šią antrąjį protokolą Tačiau siekiant e, išsaugoti ES reputaciją tarptautiniu mastu, mes turime šį procesą dar iki Paryžiaus sustikimo paspartinti. Kitas pastebėjimas e, yra aktualus. Šiandien komisija turėtų patvirtinti savo strategiją iki 2030 metų susijusią su energijos vartojimo efektyvumu Mūsų neramina, kad iki 20 metų komisija nori nustatyti tik tai 25 procentų energijos taupimo tikslą. E, manau, kad tas tikslas bus pasiektas be jokių papildomų pastangų. Parlamentas reikalauja 40 procentų. E, aš esu realistas, manau, kad 40 procentų nepasieksime, nors mokslininkų tyrimų išvados išvadose teigiama, kad tai yra įmanoma. Čia manau, kad e, turime e, suvokti, kad energijos taupimas mums atsiais pigiau, jeigu mes e, veiksmingai efektyviai vartosime energijos išteklius, nes jeigu mes paprasčiausiai naudosime mažiau elektros energijos, tai mums nereikės statyti infrastruktūros, akumuliavimo įrenginių ir galėsime tinkamiau e, informuoti savo finansinius išteklius į naujų technologijų kūrimą, į pastatų apšiltinimą, e, užuot e, šiais sudėtingais laikais mokėdami savo pinigus Gazpromui. Taigi būtų įdomu sužinoti, kokia linkme krypsta diskusijos šiomis temomis komisijoje. Ačiū. Ponai Lėniai žodis. Ačiū pirmininkė, ponė Josdelbekė, jūs pagirėte Europos parlamentą, ypatingai aukštai vertinės Europos parlamento nuopelnus kovos su klimato kaita srityje. Mes visuomet buvome varomoji jėga. Galiu Jums atsidėkodamas taip pat pagirti komisijos veiklą šioje srityje. Problemų dažniausiai kildavo valstybių narių vyriausybėse. Taryba dažniausiai mūsų teikiamus pasiūlymus smarkiai susilpnindavo, pakeisdavo ir dabar turime nekantriai laukti, ko viskas pasibaigs Paryžiuje. Tas kelias į Paryžių yra mūsų antra galimybė pasaulio mastu pasirašyti tarptautinį susitarimą po tos katastrofos, kuri vyko Kopenhagoje. Europa vėl e, priims visus e, svečius iš viso pasaulio ir šį kartą turi pavykti, nes priešingų atveju prasme tiek laiko, kad jau nebeturėsime jokių galimybę priboti klimato kaitos iki dviejų laipsnių. Jungtinių tautų mokslininkai teigia, kad iki 2020 metų e, turime keliais milijardais tonų sumažinti CO2 išmetimą į aplinką ir seniai visi laukia, kada Europos Sąjunga pasiūs visiems dar vieną papildomą signalą be to klimato kaitos paketo. E, tris kart po 20, kurį beveik įgyvendinome, <clears throat> mes turime pasitelkti dar besirengdami Paryžiui ir papildomų priemonių viršyti šį užsibrėžtą tikslą pasiekti 25 arba 30 procentų, ko jau seniai visi pageidavome, besiruoždami Paryžiui. Turime aiškiai suvokti, kad pasaulis nuo 90 metų pasikeitė, dauguma didžioji dalis CO2, CO2 emisijų dabar tenka kylančios ekonomikos šalims, tokiams kaip Kinija, Indija, ir kitos, ir aš tikiuosi, kad jų požiūris taip pat pasikeis, kaip ir kitų kylančios ekonomikos šalių. Kopenhagoje tikėjomės pasirašyti pasaulinį klimato kaitos susitarimas su privalomais tikslais. Dabar kalbama apie tam tikrus e, skirų valstybių numatomus indėlius, neprivalomus indėlius ir noriu paklausti generalinio direktoriaus Delbekės, kaip e, čia mums reikėtų elgtis, kokiu priemoniu imtis tam, kad tie prisimti įsipareigojimai bent jau tam tikrą dalimi būtų privalomi, nes priešingų atveju mes pasirašysime gražų sutarimo tekstą, tačiau rezultatai nebus labai daug žadantis. Dar vieną klausimą noriu užduoti apie lėšas, kurios yra numatytos uh, žaliajam klimato kaitos fondui 100 e, e, milijardų eurų yra numatyta per metus, aš nematau jokių galimybių iš e, viešojo sektoriaus tokių lėšų gauti. Įvairius aspektai kalba apie įvairias tokio finansavimo užtikrimo koncepcijas, tačiau nieko konkrečiai mes nežinome. Paskutinis pastebėjimas sugebėsime priboti klimato kaitą E, imdamėsi tik papildomų veiksmų be mūsų įprastinių veiksmų, pavyzdžiui, mažindami iškastinio kūro e, naudojimą e, bei sumažindami fluoruoto angliavandenilio išmetimą į aplinką, kuris taip pat kenkia atmosferai. Taigi šias papildomas priemonės turime pasitelkti, priešingų atveju rezultato teigiamo nesulauksime. Ačiū uždėmesi, ačiū pana Gerbrandžiai žodis. Ačiū pirmininkai, ačiū Josui Dilbekiai už jo pristatytas aiškis mintis. <clears throat> Uh. Aš nekantrai laukiau bankimūno aukščiausio lygio sustikimo New York'e, tačiau e, jeigu jį teisingai dabar jį pacituosiu, pagrindinis tikslas šio sustikimo buvo siekis dar kartą patvirtinti pasaulio lyderių įsipareigojimus e, dėl siekiamo rezultato 2015 metais. Tik <clears throat> mes e, dabar turime tenkintis tuo, kad lyderiai pasaulio dar kartą patvirtintų savo anksčiau prisimtus įsipareigojimus, tai būtų pats geriausias rezultatas. Aš nemanau, kad tai labai džiugina. E, taip pat nelabai džiugina ir kita aplinkybė, tai yra informacija e, apie tai, kad daugiau nei šimtas pasaulio lyderių dalyvaus tame sustikime, tačiau tarp jų nedaug europiečių bus, kaip supratau, federalinė kanclerė Merkel ir uh, E, Britų premjeras Cameronas pareiškė, kad neskris į New Yorką, taigi tas e, vaizdas bus labai nekoks. Europa nepademonstruos savo lyderystės kovos su klimato kaita srityje, nematysime ten komisijos pirmininko, nematysime svarbiausių valstybių narių vadovų. Noriu paklausti jos odelbėkės Ar komisija ketina imtis kokiu nors veiksmų, didindama spaudimą ES e, valstybių vadovams tam, kad jie vyktų į šį viršūnį sustikimą rugsėjo mėnesį. Kitas klausimas e, yra susijęs su procesais vykstančiais ES viduje. Labai gaila, kad nesugebėsime pristatyti bendros ES pozicijos rugsėjo mėnesį, ką ponas Baroso pasakys pasauliui apie bendrą Europos poziciją, išskyrus tai, kad mes nesutinkame ir kad e, leidžiame dabar Lenkijai paimti įkaitę visas e, klimato kaitos diskusijas vykstančias Europoje. Taigi, kokia bus pagrindinė pana Baroso žinia tame viršūnių susitikime. Taip pat e, ką komisija per artimiausias savaitės ir mėnesius ketina nuveikti, kokius pasiūlymus pateikti susijusius su, su tais energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymais, kurių šiandien tikimės ir dėl, galbūt galėtumėte tarti keletą žodžių dėl naujos kokybės direktyvos, ponė, dėl bėgi, pana, aigautai žodis. Ačiū, pirmininkė, turiu pasakyti, kad aš pritariu kolegai Gerbrandė ir turiu pasakyti, kad kai girdžiu poną Delbakę kalbant apie New Yorko vadovų sustikimą rugsėjo mėnesį, atrodo, kad tas sustikimas bus gana skausmingas Europai, nes galima pasakyti, kad Baroso kadencijos metu buvo klimato paketas 2020 ir po to per antrąją kadenciją buvo prarastas tas e, lyderiavimo, prarastos tos pozicijos. Tai bus paskutinis elektroninis sustikimas, kai Baroso kalbės apie klimatą, ir, bet atrodo, jis ten nuvažiuos tuščiamis rankomis. Tai bus skausmingas e, sustikimas pačiam Barosui. Turiu pasakyti, pana Delbekė, esu nusivylęs, klausydamas jūsų, kai jūs sakote, kad svarbiausiai siekiai būtų patvirtinti tai, kas jau, jau buvo anksčiau patvirtinta keletą kartų. Ką įsipareigos siekti Europą New York'e? tai bus mėno prieš naują ES vadovo susitikimą spalio mėnesį, tai galbūt būtų galima kažką pasakyti apie 30-osius metus, tačiau būtent komisija galėtų kažką pasakyti. Barosas baigs savo darbą po mėnesio, galbūt nors kartą komisija galėtų imtis vadovaujančio vadmens ir pasakyti kažką, ką jos nuomonė valstybės narės turėtų daryti. Kadangi ES vadovų daug ten nebus, tai yra tas momentas, kuomet Barosas galėtų pasakyti, ką jis mano, o ne tiesiog e, kalbėti tai, ką mes įpratę iš jo girdėti. Jeigu Barosas pasakys tą patį, ką girdime iš jūsų, kad Europa yra tiek daug jau padariusi iki 20 metų, tai, tai bus ta pati sena plokštelė. Ir jeigu jis kalbės tą patį, tai galbūt jis galėtų pasilikti Bruselėje ir stopyti tas e, kelionės pinigus. Jeigu jis nuvyks tenai, tai galėtų šiek tiek griežčiau, šiek tiek geriau pasisakyti, ką pasieks Europą iki 30 metų dėl finansavimo. Besivystančios šalis e, dešimtmečius prašo iš Europos ne tik gražių žodžių, bet ir rezultatų. Taigi, kada Europa kažką įsipareigos? Ar jis sieks tarptautinių priemonių, kad finansavimas 20 metais būtų užtikrintas, nes dabar per kiekvieną vadovo susitikimą klimato klausimais visą laiką bus kartuojami nu, nacionaliniai įsipareigojimai šiek tiek pinigų skirti besivystančiams šalims, bet konkrečių pasiūlymų nuolatiniam pinigų srautui nebus. Pavyzdžiui, per aviacijos priemonę arba per, arba per uh, jūrų transportą. Taigi, reikia, kad Europa pasiūlytų priemonės užtikrinančias ilgalaikį finansavimą, o ne tik tuos įsipareigojimus, kurie nėra nuspėjami ir kurie yra e, finansų ministrų rankose. Taigi, ponia Delbekė, ką darys ponas Barosas? Ar jis tik pasakys, tik tai Europa yra puikia vieta ir jį vadovauja, mm, nors iš tikrųjų jį daugiau nebevadovauja, tai viskas yra praeitie. Ačiū. Pone Šuica. Ačiū. Pirmininkė, nežinau, ar ponas Dalbekė atsakys į klausimą, kurį uždavė kolegos, tačiau aš sutinku, kad šį klausimą reikia klau kelti. Aš taip pat sutinku, kad e, Paryžius yra puikia galimybė ir turime ištaisyti klaidas, kurias padarėme Kopenhagoje. Ar čia bus Barosas, ar kas nors kitas atstovaus Europos Sąjungą. Kaip ten bebūtų, Europos Sąjunga turi atstovauti komisijos ir parlamento interesus. Mūsų komitetas per paskutinę kadenciją sutarė dėl trijų saistančių įsipareigojimų. Ir nepriklausomai nuo to, kiek ambicingi tie tikslai yra, juos galima pasiekti iki 30 metų o ką tik girdėjome, kad 20 metų tikslai jau beveik pasiekti. Tai ar e, yra problemų siekiant 30 metų tikslų? Žinoma, be kontrolės e, mechanizmų galima ir nepasiekti jų, todėl reikia užtikrinti, kad toks mechanizmas būtų. Taigi reikia padėti besivystančiam šalims, kurios neturi pakankamai lėšų, kad uh, pačios imtųsi visų reikiamų veiksmų, reikia nustatyti mechanizmą, pagal kurį mes galėtume tom šalims padėti. Tačiau čia išvelgiu ir tam tikrą grėsmę, kurią jau aptarėme ir per pastarąją kadenciją, tai yra aviacijos ir laivybos emisijos. Šias rytie turime imtis veiksmų. Čia labai svarbu tinkamai pasirengti šiam e, klimato kaitos viršūnių sustikimui tam, kad Paryžė viskas vyktų sklandžiai ir nepasikartotų Kopenhagos istorija. Labai ačiū. Vis dar nemažai kolegų noriu užduoti klausimus. Ponas Groti. Uh, e, Labai ačiū. Pasiklausus pono Delbėkės minčių susidaro įspūdis, kad uh, gerų ketinimų turime nemažai, tačiau e, nelabai sugebame jų, juos įgyvendinti. Turint omenyje, ką kalbėjo ponas e, Lyzė apie <clears throat> tai, kad e, kitos institucijos atsilieka nuo parlamento, tarkime, apivartintos šios leidimų prekybos rytyje. Tai E, kuomet e, rimtų veiksmų ketina pradėti imtis nuo 21 metų, tuo tarpu puikiai žinome, kad e, savo dabartiniais e, sprendimais susijusiais operatiniais taršos leidimais mes tik bandome nusipirkti laiko ir nežinome, kaip reaguos mūsų tarptautiniai partneriai. Tikiuosi, kad Barosas ir komisija sugebės tinkamiau koordinuoti savo veiksmus su kitomis institucijomis, valstybėmis narėmis, ypač turint omenyje finansavimo klausimus. Taigi pageidaučiau, kad veiksmai susijęs su finansiniu išteklių skirimu būtų geriau koordinuojami komisijos ir e, priešingų atveju negalime tikėtis <clears throat> tinkamų rimtų rezultatų ir jeigu ši konferencija nepavyksta ateityje, paprasčiausiai niekas į tokias būsimas konferencijas nekreips dėmesio. Čia dėl e, dabartinių sulėtėjusių procesų kaltė tenka ne vien komisijai, tačiau ir valstybėms narėms, tačiau jeigu mes ir toliau uh, pakenktume atinkamais veiksmais savo reputacijai, tai būtų labai blogai, ponai Balco žodis. Elnök úr, köszönöm a szót. És... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti direktoriui už detalę informaciją. Norėčiau užduoti du klausimus. Galbūt jūs, pirmininkė, galėsite atsakyti. Pirmiausia, apie Europos siekius ir tikslus. Visiškai teisingai, kad Europos Sąjunga ne tik kalba apie emisijų mažinimą, bet ir imasi priemonių ir pasiekia rezultatų. Klausimas, kokie yra tų siekių, kokios yra tų siekių ribos. Girdėjome, kad iki 20 metų emisijų mažinimas gali pasiekti 40 procentų. Tačiau kalbame taip pat apie globalią problemą. Tai reikštų, kad Europa, kurie atsakinga už 13 ar 14 procentų pasaulinių emisijų, tai nepaisant to, kiek bemažintų savo emisijas, pasaulinė situacija ženkliai nepagerės. Ji pagerėtų tik tai tada, jeigu Junktinės valstijos ir Kinija prisimtų savo įsipareigojimus ir imtųsi veiksmų. Taigi aš suprantu, pane direktoriau, kad svarbiausia užduotis ir būtų įtikinti ES lyderius ženkliai prisidėti prie Junktinių valstijų ir Kinijos raginimo prisimti įsipareigojimus. Antras klausimas susijęs su brandolinė energija mes esantis čia šiame komitete visi e, esame atsidavę atsinaujančių šaltinių didesniam panaudojimui. Tačiau yra šalių, kur brandolinė energija yra lemiamas veiksnys. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Vengrijoje, kur apie 40 procentų energijos pagaminama tokiu būdu. Yra ir planų išlaikyti tokią, tokią brandolinės energijos dalį. Ar jūs sutenkate, kad e, saugių brandolinių pajėgumų išsaugojimas galėtų būti pozityvus žingsnis e, klimato kaitos akivaizdoje. Ačiū, sako pirmininkas. Manau, kad mes šiek tiek čia susipainiojame, nes Anksčiau darytas e, pasiūlymas buvo 40 procentų energetikos efektyvumo didinimas, o ne tvarios energijos e, lygis. Tačiau komisijos stovai po to čia viską atsakys. <laughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Man sutiktas žodis, ar ne? Labai trumpas klausimas, nes aš nenoriu dar prisidėti ir taip jau prie daugybės klausimų, kurie buvo pateikti ponui Eterbekui. Man labai malonu yra matyti, kad mes pradedame savo darbą šiame tikrame pirmajame komiteto posėdėje būtent šią temą, šią, nes ES įrodė, kad ji yra labai kompetitinga šiais klausimais, nors jau ir buvo pasakyta, kad komisija ir parlamentas rodo daugiausia politinės valios galios nei taryba. Ir taip jau yra ilgą laiką, apie tai jau kalbėjo. Taigi kiekvienas supranta, kad šis aukšto lygio susitarimas New York'e, kurį rengia bankimūnas ir susitikimas Limoje, bus nepaprastai svarbus tam, kad mes galėtume nubrėžti labai ambicingas linijas to, ko sieksime Paryžiui. Net jei kai kas ir sako, kad dėrybos prasidėjo gal ir nelabai gerai, nes Lenkijos vyriausybė, e, taip švelniai tariant, nežaidžia pagal vis, bendro žaidimo taisyklės. Dėl, bet aš manau, kad vis tiek reikia neprarasti optimizmo. E, ir uh, JAV ir Kinija da, keičia savo poziciją ir tai teikia optimizmo. Ir būtų įdomu, jeigu mūsų svečias pakomentuotų tai. Ir kai kurie tarp valstybinės klimato kaitos ekspertų grupės ekspertai. A, teigia, kad jau dabar ruošintis Paryžiaus konferencijai mes esame pažengę toliau nei panašių laikų, kai buvo ruošiamasi Kopenhagos susitarimui. Ir norėčiau pasakyti, kad Mes beveik jau gyvendiname savo įsipareigojimus nusitytę su 2020 metų dėl šitame e, efekto sukeliančių dujų kiekio mažinimo. E, Lima bus labai svarbus susitikimas, jame bus kalbama apie pinigus ir kaip mes galėtume realiai padėti pietuose esančiam šalims e, prisitaikyti prie klimato kaitos. Kaip, kaip jūs tą pakomentuotumėt? Aš taip pat norėčiau, kad komisija, e, e, norėčiau, kad būtų papasakota daugiau apie komisijos veiksmus. Žinau, kad panas Baroso jau dalyvaus bankimūno susitikime, bet įdomu, kas vyks Limoje. Ir pa, Gal galėtumėt pakomentuoti, kiek nusekliai galės elgtis ES valstybės narės, nes mes žinome, kad Kopenhagoje dėl skirtingų nuomonė buvo labai sunku dėrėtis ir būtų labai įdomu. Labai įdomu yra pastebėti tai, kad pagaliau mes matome tam tikrus ženklus, kad mes galėsime suderinti savo nuomonės. Kaip Jūs pakomentuotumėt tokį įspūdį, kokia yra dabartinė situacija? Ačiū, aš atsiprašau, kad jūsų pavardę ištariau neteisingai, galbūt pamažu išmoksiu tarti visas pavardes, dabar pane Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė, jau daug kas buvo pasakyta ir iš tikrųjų Mes e, daug e, laiko skiriame šiems labai svarbiems klausimams e, ir aš atsimenu visas diskusijas, kurios vyko per praeitą kadenciją ir iš tikrųjų mes turime dar kartą priminti, kad po Kopenhagos buvome nepaprastai nusivylę ir šiuo metu tai be abejo takojo mūsų dabartinė, dabartinės nuostatas. Aš manau, kad reikia realistiškai viską vertinti, reikia padaryti viską tam, kad įtikintume savo partnerius prie mūsų prisijungti Ir aš turiu kelis klausimus e, ir manau, kad reikia taip pat ir vengti per nelik didelės sumaišties, dėl, kuri gali kilti, kalbant apie įvairius procentus, apie tai, kad kiek procentų atsinaujančiai energetikai, kiek CO2 dujų mažinimui, e, 40 procentų, 40 procentų padidinti energetinį efektyvumą yra labai svarbu, reikia tą aiškiai pasakyti ir negalima keisti savo nuomonės. Ir reikėtų priminti, kad Europa, nepasinto, kad jį pirmoji ėmėsi klimato kaitos mažinimo priemonių, nėra tobula. Yra, pavyzdžiui, nes, neseniai, pavyzdžiui, buvo, buvo buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad 70 procentų visų šiltame efekto sukeliančių dujų išskiriamo yra anglimi kūrenamų elektrinių. Ir tokių elektrinių yra labai daug Europoje, Junktinėje karalystėje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse narėse. Taigi mes matome, kad mes turime patys nemažai ką padaryti Europoje. Aš net nenoriu kalbėti apie tai, kad jas reikia uždrausti, kad, kad anglį kaip e, energijos rūšį reikia uždrausti. Kiekviena valstybė narė turi teisę pati pasirinkti savo energetinį mišinį. Bet aš manau, kad mums reikia e, tvaresnio metodo, kuri, Mes jau prieš aštuonerius metus, ne prieš aštuonerius metus, 2008 metais mes kalbėjome apie tokį metodą. Ir man būtų labai įdomu sužinoti, pavyzdžiui, kai, kokia yra dabar situacija dėl anglies dioksido dujų surišimo ir laidojimo technologijų, pavyzdžiui. Tai yra, be to yra svarbu Svarbu yra parodyti, kad mes turime savo technologijas, jas rimtai vertiname, tik tai e, kitaip mūsų partneriai rimtai mus nereaguos. Energijos e, kaupimas, pavyzdžiui, e, tai yra dar viena technologija. Alternatyvus energijos šaltiniai, pavyzdžiui, dabar jie yra sub, subsidijuojami. Taigi, ir tai yra būtina didelė dalimi dėl to, kad mes nežinome, kaip galima būtų iš šių šaltinių gautą energiją kaupti. Ir tai yra labai svarbu, kai kalbame apie klimato kaitą. Būtų labai įdomu, kad jūs man papasakotumėt, kuria dabartinė situacija su visomis šiomis naujomis technologijomis, ar daroma ar pažanga jas dėgiant ar ne. Globalaus žalio fondo kapitalizavimas, apie kurį bus kalbama Limoje, jūs tai paminėjote, bet aš, nu, aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tą klausimą kur kas plačiau. Dėkuoju. Ačiū. Panas Arek. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu užduoti keletą klausimų ponui Delbėkai ir komisijai. 2007 metais Junktinės tautos paskelbė ataskaitą, kurio pavadinimas buvo Long Shadow of, Long Shadow of Livestock. Life Ir šioje ataskaitoje buvo pateikta informacija apie tai, kad daugiau nei 80 procentų klimatui kenkiančių emisijų kyla iš pasaulinės mėsos produktų gamybos. Noriu paklausti, kiek komisija šiam aspektui ketina skirti dėmesio tiek jungtinių tautų e, klimato kaitos aukščiausio lygio sustikime, tiek rengdamas Lymos sustikimui, tiek Paryžiaus e, konferencijai, traukdama šią svarbę sritį į diskusijas apie tai, kaip reikėtų, kokiu priemonių reikėtų imti siekiant, e, kad klimatas e, ne kiltų daugiau nei dviem laipsniais, klimato temperatūra nekiltų daugiau nei dviem laipsniais. pritariu, ką sakė kolega Nibler. Mūsų užsibriežti tikslai dėl energijos taupimo yra labai toli siekiantis, tačiau turime konstatuoti, kad kai kurios valstybės narės elgesi priešingai. Ir jų elgesys galbūt nėra visiškai primtinas. Norėčiau pakalbėti apie Italijos atvejį. Italijoje iki šiol yra numatyta iki 2020 metų energiją gaminti iš iškastinių kūro rūšių, pavyzdžiui, naftos ir e, <clears throat> padidinti naftos gavybos apimtis atviroje jūroje, pakrantėse netgi. Ir Italijoje tam ketinama naudoti atitinkamas pasenusias e, technologijas, kurios e, jau visiškai nebenaudojamos arba netgi draudžiamos e, kitose regionuose, tarkime, hidraulinis skaidimas yra naudojamas pakrančių vietovėse. Noriu paklausti komisijos, kaip galima būtų pasiekti, kad valstybės siekdamos energijos taupimo tikslų nesinaudotų e, prieštaringa metodika arba veiksmais. Ačiū. Baigiame visus parlamento narių klausimus ir pasisakymus. Man atrodo, kad iš to, ką pasakė kolegos, susidaro vaizdas, kad tai yra kvietimas komisijai užimti griežtesnę poziciją. Taip pat buvo užduota konkrečių klausimų. Kadangi turime šiek tiek laiko, norėčiau, kad generalinis direktorius atsakytų iš šios klausimus. Ačiū, ponia pirmininkė svarbiausias klausimas turbūt buvo, ką pirmininkas pasakys bankimūno susi... varšūnių susitikime. Aš nežinau, aš negaliu perskaityti jo minčių, tačiau manau, kad jis pasakys, kad Europa yra pademonstravusi, kad e, jos CO2 mažinimas pasiteisino, o pagal Kyoto protokolą ES įsipareigojusi yra sumažinti emisijas 8 procentais nuo 8 iki 12 metų. Europa sumažino CO2 išmetalus 18 procentų. Be to laikotarpio mes taip pat patikėme įsipareigus antrajam laikotarpiui ir e, baigėme renkti tikslus iki 30 metų. Tai bus 40 procentų mažinimas, tai yra 20 procentų daugiau palyginti su 20 metais. E, bent jau 27 procentų tikslas atsinaujinčiai energijai ir šiandien bus paskelbti rezultatai dėl energetikos veiksmingumo, tačiau nežinau, man, nežinau ką nutars komisijos nariai, manau, kad tai bus daugiau 25 procentai. Tačiau aš manau, kad ES pademonstravo, kad jį gali mažinti e, CO2 išmetalus, mes esame lyderiai. E, šiltnamio dujo intensyvumas vienam BVP vienetui padidėjo, sumažėjo, sumažėjo dvigubai ir tai yra puikus rezultatai, todėl ES ir kalba su daugeliu Europos, e, su pasaulio valstybių ne dėl to, kad tiesiog dėrėtųsi, bet kad būtų gyvendinami veiksmai, būtų veikiama. Pavyzdžiui, kalbamasi su Kinija. Yra septyni bandomieji pro projektai priekybai emisijomis. Jie parengti rengiant europiečiams, Europos komisijai daug e, programinės įrangos, e, kitų žinių pasidalyta su Kinijos valdžia. Tai, kad šiandien Šenženė e, rinkos kainos dvigubai aukštesnės negu Europoje, rodo, kad ir kiti Europoje <coughs> seka ir daro taip, kaip ką darėme mes. Žinoma, mūsų anglės rinkos kainos žemos, bet ir dėl to ir yra pasiūlymas pateiktas Ir mes tikimės, kad Europos parlamentas ir šis komitetas greitai pateiks savo poziciją dėl to. Todėl, kalbant apie pagrindinės priemonės, kurių imamės ES, pavyzdžiui, dėl ETS, mes turime pasiekėjų ne tik Kinijoje, bet ir Korejoje, Kalifornijoje, kitose jungtinių valstybių vietose. Toliau dėl jungtinių valstybių. E, aplinkos apsaugos agentūra dabar rengia teisės aktą Ir buvo teismo sprendimas dėl to, ar e, ta agentūra turi e, įgaliojimus tai daryti. Tas klausimas išspręstas, todėl agentūra rengia pasiūlymus, kaip sumažinti šiltnamio dujų emisijas, ypač iš anglimi kūrenamo jėgainių. Ir Junktinės valstijose jos gana greitai bus nebenaudojamas, taigi Junktinės valstijos įsibareigoja 11 procentų sumažinti CO2 Kopenhagoje ir atrodo, kad jos pasieks to įsipareigojimo įvykdymo kaip ir mes iki 20 metų. Taigi svarbiausias klausimas, kurį ponas Brauso pateiks, yra tai, kad dabar yra svarbu, kad daugiau šalių, pasaulio šalių sustiprintų savo ambicijas, nes kaip ne, sak, ką sakėte, dėl mūsų politikos, bet ir mūsų specializacijos mažai CO2 išskiriančių produktų gamyboje ES dalis, pasaulinė dalis mažėja nuo 13 procentų šiandien iki maždaug 10 procentų ar mažiau 30 e, metais. Taigi, e, klimato, kai, su klimato kaitos sudarosime, jeigu ir kiti seks mūsų pavyzdžius. Todėl darybose Paryžiuje turėtų svarbiausiai būti žodžiai dalyvavimas. Daugiau šalių turi dalyvauti mažinant CO2 išmetimą, o tam gali prireikti, prireikti tam tikrų nuolaidų. Man atrodo, e, kažkas klausė, ką mes įsipareigosime Paryžiuje. Ar tai nebus per mažai palyginti su tuo, ką sutikome pasiekti per Kyoto susitarimą. Na, galbūt e, tai bus mažiau griežti įsipareigojimai, tačiau mes e, dirbame, kad Paryžiaus sustarimo būt, brandolys būtų prasmingas įsipareigojimas mažinti emisijas. Ir antra, kad būtų parengta sistema dėl stebėsenos, ataskaitomybės ir tikrinimo. Tai yra Kyoto tai protokolo e, esmė, kad mes esame labai skaidrus ir kontroliuojame vieni kitus. Taigi, taigi stebėsinos atskaitomybės ir tikrinimo reikalavimai yra dėrybų artėjant prie Paryžiaus esmė ir tai yra labai svarbus elementas e, tekste Limai. Taigi, Reikia pripažinti, ką mes esame padarę, pripažįstant, ką mes dar galime padaryti, tai yra įsipareigoti siekti 40 procentų mažinimo, tačiau tos e, stebėsnos sistemos reikalavimai taip pat turėtų būti darybos, darybų brandolys artėjant link Paryžiaus e, vadovų susitikimo. Toliau dėl klimato finansavimo. Ar tai leidžia mažinti emisijas ir kokiu mastu mes e, pasiekėme pažangos e, žaliojo klimato fonde. Na, čia kapitalizacija jau gali prasidėti. Visi administraciniai reikalavimai įvykdyti ir žaliasis klimato fondas veikia. Jo kapitalizacija turėtų pradėti e, kuriama ir tai bus svarbus reikalavimas Paryžiaus sustarimui. Tačiau dar svarbiau yra ar tos išlaidos klimato kaitai mažinti dabar iš tikrųjų leidžia mažinti emisijas realiai. Ir man malonu matyti, kad e, kalbant apie žalį klimato fondą, taip pat kalbama apie patikrinimą remiantis rezultatais. Visi finansai, kurie yra, visi pinigai, kurie e, perdodami, ar jie tinkamai panaudojami ir ar yra mechanizmai, kad įvertinti pagal, tai pagal rezultatus. Aišku, e, per vystamą bendradarbiavimą išleisčiamos lėšos e, taip pat turi būti pagris, vertinamos pagal rezultatus. Tai yra e, globalaus pokyčio alijanso dalis vystamajame bendradarbiavime. Tai daroma vertinant pagal pasiektus rezultatus, ar padaryta tai, kas buvo siekiama. Taip pat buvo užduotas klausimas apie energetinį mišinį. Keli klausimai su to susiję apie brandolinės energijos klau, e, vaidmenį, akmens anglijas, naftos, dujų vaidmenį ir klintinių, klintinės skalūnų dujų ir, ir, ir naftos. Energetinis mišinys yra valstybių narių kompetencija ir komisija negali diktuoti, ar Europos institucijos negali taip pat pasakyti, ką valstybės narės turėtų daryti ir kaip turėtų formuoti savo energetinį mišinį. Tai yra nacionalinės kompetencijos dalykas ir taip ir e, išliks ateityje. Tačiau mes galime e, kažką padaryti ir tai 30 metų e, darybų dalis, tai yra valdymo sritis energijos srityje. Mums reikia daugiau skaidrumo apie valstybių narių e, planuose, ne tik institucijų atžvilgių, bet ir kaiminių atžvilgių. Ir tai, mano galva, bus naudingiausias dalykas ne tik klimato politikoje, bet ir energetikos politikoje. Brandoliniai sprendimai, brandoliniai planai Europoje bus mažesni negu manyta anksčiau, tačiau bus šiek tiek daugiau brandolinių jėgainių. O dėl akmens anglijas panaudojimo, tai matome ir apgailestavome, kad akmens anglijas panaudojimas ES per pastarosius kelias metus e, padidėjo, nes akmens anglis buvo pigi ir CO2 kaina buvo nedidelė, todėl reikia e, gerinti CO2 rinkos veikimą, kad e, to išvengtume. Taip pat buvo klausimas apie anglės CO2 surinkimo ir saugojimo planus. Kai kurios valstybės narės ir toliau telek, te, te, tęs eksperimentinius planus. Komisija nusprendė e, subsidijuoti 300 milijonų eurų, kad būtų įkurta Junktinėje karalystėje CO2 surinkimo ir saugojimo priemonė Klausimas buvo dėl žemės ūkio, taip pat ar tai yra tarptautinių darybų dalis. Taip, tačiau dėja ji nesusilaukia svarbesnio vaidmens. Mes rengėmės daugiau informacijos surinkti ir kalbėdamis su kolegomis, kurie valdo bendrą žemės ūkio politiką ir šiame antrajame ramstyje yra šiek tiek išlaidų, kad ūkininkavimo praktika būtų plėtojama, kuri mažiau e, anglės prasme intensyvi. Anksčiau komunikate esame paskelbę, kad ateityje reikėtų galvoti apie žemės sektorių, kur derintume emisijas iš e, žemės ūkio ir miškininkystės, atskiriant e, jas nuo atskir, išskiriant į atskirą sektorių, atskirai nuo energijos. Buvo užduotas klausimas dėl CO2 nu, nutekėjimo. Mes komisijoje esame nusprendę e, ir tai buvo patvirtinta komitete, ką dabar Europos parlamentas turėtų tikrinti, būtent, kad ir toliau turėtume turėti sektorių sąrašą, kur yra CO2 nutekėjimo pavojus. Tai turėtų šiek tiek apraminti tuos, kurie nerimauja, būtent pramonės atstovus. Ir tuomet būtų galima galvoti apie tai, kaip elgtis su CO2 nutekėjimu po 20 metų. Šiandien to nutekėjimo ženklių mastų nėra, Tačiau artėjant 30 metams ir priklausomai nuo tarpinių darybų rezultatų, ši problema bus verslo vadovų galvose, ypač e, jeigu jie gamina e, energetinę prasme daug energijos panaudojančius produktus. Taigi, CO2 nutekėjimo prasme tai yra svarbus elementas, mes tai pripažįstame ir šiandien tiems sektoriams, kurie yra e, tuose sektoriniuose sąraše suteikėme beveik pusę e, CO2 leidimų už dyką. Taip pat užduotas konkretus klausimas dėl antrojo įsipareigojimų laikotarpio pagal Kyoto protokolą. Jau pasire... esame pažengę gana toli, 27 narės sutinka eiti į priekį, bet vis dar Laukiame 28 šalies sutikimo ir tikimės, kad sprendimai priimti spalio mėnesį padės ir 68 e, valstybei nariai prisidėti prie susitarimo. Klausimas buvo dėl konkrečių pasiūlymų, kurie yra komisijos rengiami. Rinkos stabilumo rezervas bus labai svarbus kad e, CO2 rinka veiktų taip, kaip e, ji turi veikti. Taip pat turime pasiūlymę, kaip matuoti e, jūrų sektoriaus emisijas. Aišku, turime daugybę klausimų susijusių su 30 metų paketu. Čia dar turime palaukti valstybių vadovų sprendimų spalio mėnesį, nes po to komisija galės parengti teisės aktų pasiūlymus dėl CO2 rinkos, tai yra nauja versija po 20 metų, sprendžiant, ar reikia ką nors keisti be rinkos stabilumo rezervo. Taip pat galvojant, kokios galėtų būti ES masto priemonės, mažinant valstybių narių emisijas. Tai yra būtų susiję ir su automobiliais, su kurais, su biokuru. ir kitais produktais bei paslaugomis, kurie gali būti intensyvūs CO2 prasme, pavyzdžiui, oro kondicionavimo sistemų panaudojimas, e, e, kuris gali neigiamai prisidėti prie klimato kaitos. Taigi, pirmininkė, aš pakalbėjau apie daugumą elementų išdėstytų jūsų klausimuose, galbūt nepakankamai detaliai, tačiau norėčiau patikinti jūs, kad mes tikrai laikysime galvas iškėlę per bankimūno sustikimą, nes turime ką pademonstruoti. Ir e, viskas rodo, kad mes ir toliau pasirengę eiti tuo keliu, kurį, e, kurio pradėjome eiti. Ačiū. Grazie, direttore Delbekė. Ačiū, generaliniam direktoriui Delbekė. Manau, kad uh, Išklausę jūsų atsakymų galime konstatuoti, kad e, šios diskusijas šią temą baigiame. Atvyko kolega Nikolsonas, jis yra pranešėjas naujoviškų maisto produktų tema, tai galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Visi žinote, kad reglamentas dėl naujoviškų maisto produktų produktų ir susijęs su pakankamai sveitingomis diskusijomis ES institucijose 2008 komisija parengė savo pasiūlymą dėl reglamento, pateikė jį svarstyti parlamentui ir tarybai, tačiau įprastinė teisėkuros procedūra mums nepadėjo per praėjusią kadenciją susitarti dėl šio reglamento. 2011 kovo mėnesį Ši, e, šis reglamentas buvo svarstytas taikinimo komitete ir tiesiekros institucijos negalėjo susitarti dėl visiems, visoms primtino pasiūlymo. Negalėjome susitarti dėl kai kurių temų, kilo tam tikrų nesutrimų tarp atskirų komitetų dėl įgaliojimų pasiskirstimo, pavyzdžiui, dėl klonavimo, iki šiol neįspręstas klausimas, kuris uh, komiteto žemės ūkio ar mūsų yra už šią temą atsakingas dabar. Turime svarstyti naują komisijos pateiktą pasiūlymą. Taip pat noriu pabrėžti, kad per praėjusią kadenciją buvo patiktas prašymas atlikti poveikio įvertinimą. Taigi Procedūra šiandien bus tokia. Pirmiausia, steiksime žodį komisijai, kad pastara galėtų pristatyti savo pasiūlymą dėl naujoviškų maisto produktų. Po to išklausysime EFSOS atstovų ir e, ekspertų, kurie atliko poveikio įvertinimą ir po to komitet norėjai galės dalyvauti diskusijoje. Taigi pradėsime, suteiksiu dabar žodį komisijai tam, kad pastara galėtų pristatyti mums savo pasiūlymą. Šantal Brošė, prašau. Ačiū, ponė pirminkė. Mano vardas yra Šantal Bričiai. Taip, aš žinau, kad aš turėjau kalbėti, taigi jokių problemų nėra. Dėkoju Jums už sutiktą žodį, dėkoju Jums ir už tai, kad Jūs į savo darbo tvarkę, šiandienos posėdžių darbo tvarkę įtraukėte šį svarbų klausimą ir dėkoju pono Nikolsonui pranešėjui. Kaip Jūs visiškai teisingai pasakėte, susitaikinimo procedūra nebuvo sėkminga dėl klonavimo klausimų ir, kaip Jums yra žinoma, dabar mes pateikime naują pasiūlymą dėl naujų maisto produktų produktų ir jisai e, e, skiriasi, tai yra atskiras pasiūlymas, e, nes egzistuoja dar dūdų, kurie yra susijęs su klonavimu. Šiame pasiūlyme siekime atsižvelgti visus per taikymų procedūrą pasiektus rezultatus ir uh, naujų maisto produktų reglamentas, toks, koks yra, yra šiandien, yra skirtas naujiems maisto produktams, kurių e, dėlės kiekiais mes nevartojome iki šiol Europoje ir kuriuos e, įmonės norėtų pradėti e, tiekti rinkai. Mes norime užtikrinti naujų maisto produktų saugą ir kartu skatinti inovacijas, nes tai būtų svarbu mažoms vidutinėms įmonėms. Uh, Ir šiandien galiojantis reglamentas pramonės, nevyriausybinio organizacijų, vartotojų ir mūsų viešosios politikos formuotojų nuomonė nėra efektyvus, dėl to, kad procedūros trunka labai ilgai, o naujų maisto produktų leidimo ir tvirtinimo procedūra vykdoma valstybėse narėse ir po to valstybės narės dalyjasi savo analizės rezultatais ir jeigu kas nors pateikė pagristų prieštaravimą, tuomet komisija turi turi vėl iš naujo viską vertinti ir tai užima labai daug laiko ir visi supranta, kad daug ką galima būtų pagerinti. Ir todėl yra pateiktas šis pasiūlymas, jį pateikime, parengėme po to, kai žlugo darybos taikinimo komitete ir jame išdėstytos naujos mintis. Tam mes norime supaprastinti leidimų e, e, išdavimo procedūrą, taigi paraiškos bus siunčiamas tiesiogiai komisijai ir EFSA turės iš karto vertinti šių naujų e, maisto produktų riziką iš karto. Taigi, sakoma, yra dviejų lygių ankstesnės tvarkos. Mes tikimės, kad tai sumažins leidimų išdavimo laiką ir kartu galima bus. Taip leis mums. Uh, Taip pat Europą pradėti vartoti ir e, leisti tiekti rinkai trečių šalių pagamintus e, produktus. Ir jei koks nors produktas naudojamas buvo toje šalyje 25 metus, tuomet mes galime leisti tokiai trečiai šaliai e, tiesiog pranešti mums e, e, apie šį produktą. Tai yra, pranešimo procedūra yra paprastesnė nei leidimo išdavimo procedūra. Be abejo, valstybės narės gali gali prieštarauti mūsų sprendimu, ypač tuomet, jeigu mano, kad tas produktas nėra saugus. Ir tuomet EFSA priims sprendimą. Uh, Ir e, ši naujovė yra svarbi. Naujų maisto produktų apibrieštis, e, jį suformuota taip pat atsižvelgiant į, tai, į dėrybas taikinimo komitete. Mes norime supaprastinti ir e, apibriešti, norime, kad jį būtų aišti, aiškesnė. Ir taigi naujų maisto produktai tai yra tie produktai, kurie nebuvo naudojami ES nuo 1997 metų. Ir mes sudarėme taip pat naujų maisto produktų sąrašą, kuris atitinka šį apibrėžimą. Be abejo, mes suprantame, kad kartais gali kilti šiokių tokių ne, neaiškumų, dėl to, kad mes E, apibrėžime, kas yra nauji maisto produktai ir mes be abejo esame pasiruošę paaiškinti, kaip bus sakoma šį apibrėžtis. Dar vienas svarbus dalykas, kuris yra susijęs su procedūromis. Svarbu yra atsižvelgti į tai, kad pagal pasiūlymą leidimo suteikimo procedūra bus bendro pobūdžio, o tai reiškia, kad mažos vidutinės įmonės, kurios labai dažnai neturi pakankamai lėšų tam, kad atliktų e, visą pusišką, visą vertį riziką, rizikos vertinimą, galės pasinaudoti e, šiuo reglamentu. Jis joms bus naudingas. Bet yra dar viena procedūra, kuri leidžia įmonėms sudėti teikti savo prekes rinkai. Bet ta, e, ta procedūra yra sudėtinga. Kai maisto produktas yra patvirtintas pagal dabartinius teisės aktus, tuomet e, jei toks e, produktas jau egzistuoja, tuomet įmonės norinčios tai prad... turės įrodyti, kad jų produktas yra lygiavertis jau egzistuojančiam rinkoj. Ir jūs gal jau ir pastebėjote, kad EFSA turės per penkis mėnesius atlikti rizikos vertinimą ir kad leidimų išdavimų procedūra turės trukti neilgiau nei devynis mėnesius. Dėl duomenų apsaugos Ir egzistuos bendroji leidimo išdavimo procedūra, bet tam, kad mes galėtume padėti toms įmonėms, kurios gali sukurti naują maisto produktą ir kad jos galėtų vykdyti savo tyrimus, mes siūlysime apsaugą, tam tikrą apsaugą. Toms įmonėms bus leista pradėti E, teikti naujo produkto rinkai dėl to, kad jos jau atliko savo, e, savo tyrimus. Bet tos bendrovės turi įrodyti, kad visi duomenės priklauso jiems ir kad jų turimi duomenys e, yra esminės svarbos tam, kad galima būtų patvirtinti naują maisto produktą. Mes stengiamės, rengdami šį pasiūlymą, atsižvelgti į dėrybas takinimo komitete. Ir tai dėl ko buvo susitarta. Mes norime patobulinti dabartinę sistemą, nes visi sutarėme, kad tai galima padaryti. Mes norime taip pat uh, paspartinti leidimų uh, išdavimo procedūrą, norime palengventi prieigą prie rinkos ir kartu užtikrinti uh, aukšto lygio maisto saugą. Uh, Vakar mes gavome e, poveikio vertinimo projektą, mes turėjome labai greitai su juo susipažinti, bet tai buvo labai įdomu. Ir čia aš ir baigsiu kalbėti ir su malonumu atsakysiu į konkrečius narių klausimus. Dar kartą dėkoju tai, kad šį klausimą įtraukite savo posėdžio darbo tvarkę. Dėkoju. Pone Valerikut iš EFSOS. Ponas Valerikut iš EFSOS. Ačiū, ponė Pirinkė, dėkuoju už tai, kad pakvietėte EFSA dalyvauti šiame e, posėdėje ir kad sutikite mums žodį. Aš iš karto noriu pasakyti, kad EFSA nedalyvauja rengiant teisės aktus ir mes nesame atsakingi už pol formuojamos politikos kokybę, bet mes džiaugiamės, kad galime dalyvauti diskusijoje apie tokius aktus. Ir aš norėčiau dabar Jums trumpai papasakoti apie tai, ką mes šiuo metu veikiame ir ką planuojame veikti savo agentūroje, tam, kad galėtume pasiruošti šio pasiūlymo įgyvendinimui, kai, ši, kai jis įsigalios. Taigi dabar apie dabartinę situaciją. Mes turime centralizuotą sistemą, pagal kurią EFSA vertina tik tai tas paraiškas, kurioms prieštarauja valstybės narės mes e, e, tai, e, taip. Ir paprastai paprastai vertinimas atliekamas valstybė narėje, po to teikiamas visoms valstybėms narėms ir jos gali prieštarauti tam vertinimui. Ir du trečdaliai visų mūsų paraiškų yra būtent yra tokios. Ir mes e, džiaugiamės, kad bus sutrumpintas e, leidimų išdavimo laikas pagal naują e, pasiūlymą. Aš norėčiau dar pasakyti, kad EFSA nemokamai teikia paslaugą. Uh, Ir mes neimam jokių mokesčių už reguliuojamų produktų vertinimą. Ir tokia pat sistema, nemokama sistema, bus sakoma šiam reglamentui. Mes džiaugiamės, kad centralizuota procedūra padės mums sparčiau dirbti, tačiau kartu jį padidins ir mūsų agentūros darbo krūvį. Tačiau mes suplan, mes e, planuojame perskirstyti tai, savo pajėgumus e, agentūros viduje, tam, kad galime būtų pasiruošti geriau gyvendinti šį pasiūlymą. Ir todėl mums nereikės naujų darbuotojų, tam, kad galėtume tinkamai taikyti šį reglamentą. Bet to norėčiau pasakyti, kad e, po gavę Europos komisijos prašymą mes pradėjome renkti rengti gairias, kurios bus taikomos produktams iš trečiųjų šalių. Ir mes turime jį parengti iki kitų metų spalio mėnesio. Be abejo, jį, tos gairias bus naudingos, tai jeigu bus patvirtintas šis naujos reglamentas. Be to, mes manome, kad tos gairias bus pateiktos viešoms konsultacijoms tam, kad visos suinteresuotos šalis galėtų išsakyti savo pastabas. Ir mes įvertinsime visas tas pastabas ir jas pasistengsime atsižvelgti rengdami galutinį, galut, galusinės gairės. Pastebės narės ir visos suinteresuotos šalės 2016 metais galės dalyvauti e, informacinėme susitikime ir visi pareiškėjai galės jame dalyvauti, tam, kad galėtume jiems paaiškinti, apie ką bus kalbama mūsų gairėse ir tai taip pat bus galimybė pareiškėjams e, pateikti savo klausimus dėl to, kaip vyks visa procedūra ir e, kaip bus nagrinėjamos parai, ir vertinamos paraiškos. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, e, kuriuo aš noriu pasakyti, mes EFSOje stengiamės užtikrinti, kad ateityje uh, E, pareiškėjai galėtų vertinimo, mokslinio vertinimo procedūros metu galėtų pateikti savo paaiškinimus. Mums yra žinoma, kad kelios valstybės narės e, turi nemažai pajėgumų, e, mokslinių pajėgumų, tam, kad galėtų vertinti naujų maisto produktų dosiją savo šalise. Ir mes manome, kad būtų labai gerai, jeigu tos valstybės narės išsaugotų savo žinias ir mes galime teikti patarimus, konsultacinės paslaugas pareiškėjams ir akivaizdu, kad valstybės narys turi turėti pakankamai žinių tam, kad galėtų e, tinkamai atlikti tradicinių maisto produktų pranešimo procedūros reikalavimus. Mes taip pat planuojame parengti kontraktą, e, tai yra po to, kai įsigilio šis reglamentas, ir mes norėtume, kad valstybės narės e, teiktų paraišką šiam kontraktui ir EFSA galėtų atlikti parengiamąjį darbą ir e, tai taip pat palengvintų ir pa, mūsų darbą ir viską paspartintų pagal naują procedūrą praeitą mėnesį konsultacinėme forume ir valstybių narių tinkle mes aptarėme bendrus klausimus ir tai yra galimybė mums pasikeisti nuomonėmis dėl naujų maisto produktų. Naujų maisto produktai, naujų maisto produktų e, tinklas nesvarsto konkrečių paraiškų, tuo užsieima EFSA, bet kaip ir kitose sritise kuriuose dirba EFSA. Tokie forumai yra labai svarbi platforma keistis nuomonėmis ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Dėkuoju. Ringrazio l'EFSA per. Eh, Dėkojame EFSOS atstovui. Dabar noriu suteikti žodį strategijos ir vertinimo centrui. Čia turime tris atstovus, tris ekspertus. Jie pristatys poveikio vertinimo tyrimą. Turite 15 minučių, galite pasidaryti tą laiką tarpusavyje. Prašom. Ačiū, kad pakvietėte mus čia, kad pristatytume mūsų poveikio vertinimą. Čia yra Dar dvi kolegos, Michaelas Richardsas ir Stevenas Tapkinsas iš Edas, iš Junktinės karalystės taip pat. Mes norėtume pateikti pagrindinius e, rezultatus ir kolegos e, pristatys e, detalės. Gal galėčiau paprašyti jungti ekraną ir parodyti tolesnį tekstą. Mums tekusi užduotis turi tris tikslus - peržiūrėti komisijos 2008 metų poveikio vertinimą, taip pat įvertinti pasiūlymus, kurie yra pateikti, įvertinti galimą naudą ir poveikį. Ir trečia, išanalizuoti naują medžiagą paskelbtą nuo 2008 metų poveikio vertinimo. Atlikome įvairių tyrimų, siekdami e, vykdyti šios tikslus. Tai aišku buvo e, ofiso biuro darbas, analizuojant įvairius e, ir literatūrą, taip pat ir E, buvo parengta pokalbių programa su komisijos atstovais, kitomis organizacijomis, taip pat EFSA, e, valstybėmis narėmis, skaitant nacionalinės e, organizacijas šio sektoriaus, įvairias asociacijas, vartotojų asociacijas ir kitas suinteresuotas pusės. Labai trumpai dėl kokie pranėjai analizuotini klausimai. Buvo detaliai apie tai nekalbės, nes kolegos apie tai pakalbės iš eilės, tačiau svarbiausi buvo penki klausimai. Taikymo mastas ir apibrieštis, tai yra e, centralizuotos leidimų išdavimo procedūros poveikis, valstybė narių organizacijų vaidmuo, jų tarpusavio santykiai su kitais e, reglamentavimo reikalavimais. Dar keletas dalykų. Patikėme ataskaitą, kuri yra jums prieinama. Čia yra projektas ir ji bus baigta renkti po šio posėdžio ir kitų konsultacijų. Ir žinoma, mes galėsime atsakyti jūsų tolesnius klausimus. Dabar suteiksiu žodį Stevenui Tomkinsui, kuris e, paaiškins mūsų išvadas ir rekomendacijas. Ačiū. Pirmoji klausimų, kurie analizavimo, tai yra e, taikymo mastas ir apibrieštis. Mes žinome, kad naujo maisto apibrieštis e, yra susijęs su 97 metų data. <clears throat> Iš principo, tai yra gera mintis, nes atsižvelgiame į naujus produktus, patekusius į rinką Kalbėdamėsi su vartotojų atstovais ir pramonės atstovais mes sužinome, kad yra daug skirtingų nuomonių. Pramonės požiūrių atrodo, kad nauja apibrieštis reikštų, kad e, šimtai tūkstančių produktų turėtų būt, gauti naujus leidimus kaip nauji produktai tai reikštų, kad viskas, kas iki 90-ųjų metų e, nebuvo registruota, viskas bus nauja. pavyzdžiui, kaip naujų, naujos e, vaisių rūšis e, būtų laikomas naujojais maisto produktais. Nežinia, ar komisija to siekia ar ne, bet tai būtų didelė administracinė našta, nes reikėtų kreiptis į komisiją paaiškinimu. Vartotojų požiūrių beveik priešingas įvertinimas. Jeigu apibrieštis yra plati, tai yra potencialo rasti spragas ir tai, kas laikoma naujų produktų, gali patekti rinką be leidimo. Aišku, kad tokios skirtingos nuomonės yra blogai. Ir mūsų rekomendacija būtų e, siekti daugiau dialogo tarp komisijos ir kitų viešųjų įstaigų, pramonės atstovų ir vartotojų organizacijų, kad būtų aiškiai suprasta, kokį poveikį daro tas naujas, ta nauja apibrieštis. <coughs> Taigi centralizuoto leidimo išdavimo procedūros poveikis. Ši procedūra bus vykdoma, e, vykdoma pirmiausia EFSOS, taip e, panaikinamas e, valstybės narės vertinimo stadija. Tai gerai, nes dažnai mes prarandame daug laiko ir nors anksčiau šimtai mokslininkų turėjo organizuoti dokumentus, dabar mažiau mokslininkų dirbs šį darbą, tačiau turime atminti, kad daug galimų sričių šioje procedūroje, kur galima, gali e, reikalai užtrukti, komitologijos procedūra yra lėta, paraiškos gali užtrukti kažkur. Ir jeigu komisija tikrai nori uh, užtikrinti sklandų procesą, ir laikytis griežtų procesų, griežtų grafikų, tai reikėtų numatyti griežtesnius terminus įvairiems procesams. Taip pat kalbame apie sparasintą pranešimų tiekimo procedūrą tradiciniams maisto produktams. Taip, jeigu maisto produktas iš kitos šalies laikomas saugiu ir daugelio gyventojų yra vartojamas, tai žinoma, kad jam e, procedūra turėtų būti paprastesnė. Tačiau e, trečiųjų šalių e, atstovai sakė, kad e, tai gali būti riboto panaudojimo procedūra, nes tai būtų pirminio panaudojimo produktai. Todėl supaprastinta procedūra bus ribotos naudos, jeigu ji bus taikoma tik keliams, kelioms paraiškoms. Taip pat yra duomenų reikalavimai pateikti saugaus vartojimo istoriją tai yra sunku įrodyti, daug yra įvairių diskursų mokslinėje literatūroje ir mūsų svarbiausia rekomendacija yra, kad domenų reikalavimai turėjo būti aiškiau išdėstyti, e, teikiant e, saugaus vartojimo istoriją. Kad nebūtų teikiami prieštaravimai iš kitų valstybių narių ir kad procesas netektų toks ilgas kaip ir e, paraiškos dėl naujo maisto produkto atveju. Mes vertiname, e, kokios, kokie kaštai ir ištekliai reikalingi teikti paraškas dėl naujo mosto produkto. Čia galtinių išvadų neteikėme, nes viskas priklausys nuo EFSOS gairių, kurios e, jį paskelbs kitais metais. Bendras leidimas apie jos kalbame, kad tai yra geros žingsnis, ne, ypač mažoms įmonėms, joms nereikės e, praeiti visą leidimų išdavimo procedūrą, jeigu kitos bendrovės tai yra dariusios. Tačiau, kad tas, ta procedūra, generinė procedūra veiktų, reikia tvirto domino apsaugos mechanizmo. Pramonės atstovai kelia, kelia klausimus dėl domenų apsaugos režimo, kuris kartais nepanaudojamas, nes ypač jei didelė bendrovė dirba su akademinės organizacijomis, ką jos dažnai daro, Jeigu tai po to e, minima e, mokslinė literatūroje, tai negalima duomenų apsaugos licenzijos ir bendrovės mano, kad jeigu duomenų apsaugos režimas neveiks sklandžiai, tai, tai e, netitiks to duomenų apsaugos režimo tikslo. Um, thank you, Stephen. So... Uh, Ačiū, Stevenai. Toliau nacionalinių institucijų ir agentūrų vaidmuo centralizuotoje sistemoje. Kaip sakome, reglamente valstybės narės, jų vaidmuo būtų balsuoti nuotinėme komitete, kad būtų galima išduoti leidimą naujo, naujam produktui pagal EFSA saugumo, saugos uh, išvadas. Uh, Dauguma suinteresuotų pusių, įskaitant valstybinarių institucijas ir EFSA, sakė, kad norėtų, jog valstybės narės padėtų EFSAI vykdant saugos, saugumo įvertinimus, panaudojant jų pačių žinias ir taip pasiekti konsensusą dėl sprendimų balsuojant nuotinėme komitete. Kita vertus, neįmanoma šiuo metu numatyti, kiek valstybės narės galėtų prieštarauti dėl tradicinių maisto produktų iš trečių šalių, nes tai priklausys nuo duomenų, kurias teikia pareiškėjai kokybės. Taip pat e, dėl tos e, saugaus vartojimo istorijos duomenų. Todėl mūsų rekomendacijos būtų, kad valstybės narės turėtų dalyvauti saugumo įvertinimo procedūrose kiek jų žinios leidžia tai daryti, kad būtų pagerinta centralizuotos sistemos veiksmingumas. Taip pat EFSOS e, mokslinis pagristumas būtų didesnis. O pavojus, kad valstybės narės e, pagristai prieštaraus e, gana dažnai, tai šį dažnumą turėtų sušvelninti E, griežti kokybės standartai duomenų rinkimui apie saugos vartojimo istoriją. Ir toliau tikslinant e, tą savoką, kas yra saugos vartojimo istorija. Na ir paskutiniai klausimai, kuriuos analizavome, būtų ryšiai tarp šio siūlomo reglamento ir kitų ES e, maisto reglamentų iškeliame įvairių klausimų. Iš įmonės e, ir pramonės atstovai ir EFSA iškelia įvairių klausimų dėl naujų e, produktų, kurie kažką teigia apie jų e, maistinę vertę ar naudą sveikatai. Tai būtų susiję su 1924 reglamentu Taip pat e, yra penkerių metų duomenų apsaugos laikotarpis dėl e, teiginių apie maistinę vertę. Tačiau bendrovėms gana sunku kartais pateikti atskirus duomenis tuo pat metu, tai yra duomenis apie produkto saugumą, kai vertinamas naujas maisto produktas ir duomenys dėl e, naudos sveikatai. Nes tokie duomenys yra susijęs su klinkiniais studijomis, su klinkiniais tyrimais, kurios atlikti užtrunka gana ilgai. Taigi, jeigu reikėtų vykdyti tos skirtingus vertinimus skirtingų metų, tai duomenų apsaugos laikotarpiai atitinkamai gali nesutapti. O tai gali kelti problemų bendrovėms ir neskatinti jų ar atgrasyti jas nuo naujų maisto produktų pateikimo rinkai. Taip pat yra dubliavimosi pavojus, vertinant naujus maisto produktus, kuriuose yra maistinių ar dietinių medžiagų. Tokie maisto produktai turėtų būti e, vertinami dar kartą pagal 609 reglamentą. Nors toks vertinimas būtų labai panašus. Ir pagal mums sugautą informaciją tokie reikalavimai dėl dviejų vertinimų sungimo į vieną arba bent jų vykdymo paraleliai leistų išvengti to dubliavimuose. Ir paskutinis klausimas, kurį kėlė vartotojų asociacijos, kad šiuo metu nėra ES lygmenių suderinimo dėl botaninių medžiagų ir ingredientų statuso tai yra tam tikros botaninės medžiagos, kai kuriais atvejais laikomos e, maisto produktais, kai kuriuose valstybės narėse, o kitose vaistais ar medikamentais. Tai gali kelti problemų e, tai centralizuotai sistemai, nes e, dėl to gali būti užblokuoti kai kurie sprendimai, jeigu nauji maisto produktai turėtų botaninių ingredientų. Todėl mūsų rekomendacijos būtų, kad jeigu įmanoma, tai saugumo ir naudos veikatai vertinimai naujams maisto produktams turėtų būti vykdomi tuo pat metu, kad atitinkami penkerių metų duomenaus apsaugos laikotarpiai pasibaigtų tuo pačiu metu. Jeigu tu, du vertinimai vyktų vienas po kito, tai tuomet reikėtų numatyti ypat specialią tvarką, kad tie duomenų apsaugos laikotarpiai dėrėtų kažkaip. Dėl maistinių ar dietinių medžiagų reikėtų išsamesnių EFSA gairių, kad nebūtų nebūtino dubliavimus įvykdant saugumo įvertinimus. Ir galiausiai dėl suderinimo trūkumo, dėl tam tikrų botaninių medžiagų ir ingredientų statuso. E, tai dėl to reikia pagalvoti kad, e, apie tai, kad nauja centralizuota procedūra dėl to nenukentėtų. Dabar e, vėl gražinu žodį kolegai iš, baigti, baigiant mūsų pasisakymą. Taigi, man atrodo, toks būtų mūsų tyrimo pristatymas e, ir mes mielai atsakysime jūsų klausimus. Grazie, vi ringrazio. Ačiū. Už e, šį poveikio vertinimo papildinimo dėkojame komisijai ir EFSAI už jų suteikti informaciją. Dabar steiksiu žodį Jamesui Nicholsonui. Jis yra parlamento pranešėjas dėl naujų maisto produktų. Prašau. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti posėdėje. Nuo jo pradžios tuo pačiu metu vyko Žemės ūkio komiteto koordinatorių posėdis, nemažai posėdžių. Šią savaitę dubliuojasi, tačiau naudodamasis progą noriu padėkoti visiems už išsamų pristatymą. E, kuriuo metu buvo atskleisti tam tikri probleminiai klausimai. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kitiems komiteto nariams. Iš vedant diskusijas norėčiau tarti keletą žodžių trumpai ir pakomentuoti tris poveikio vertinimo rekomendacijas. E, ir e, manau, kad jos tikrai vertingai papildys parlamentą rengimą pranešimą, pirmiausiai dėl apibrieščių ir dėl taikymo srities. E, e, naujų maisto produkto prieptis ir apibrieštis e, dėl jų iki šiol dar nebuvo sutarta. <clears throat> Aš pripažįstu, kad reikėtų lankščiai, e, lankstų požiūrį pasitelkti tam, kad būtų išvengiamas spragų reglamento nuostatose, nustatant e, aprepti ir apibriežti man kilo tam tikrų sunkumų priimant komisijos siūlomos e, aprepties ir apibriežties terminus. Manau, kad reikėtų vėl iš naujo įtraukti tam tikras atskiras kategorijas. Ir tokiu būdu galėtume iškirsti kelią e, tam tikriems veiksmams iš gamintojų pusės. Palankiai vertinu komisijos pripažinimą e, dėl būtinybės atlikti poveikio įvertinimą. Tačiau pirmiausiai turėtume atkreipti dėmesį į gamintojų nugastavimus dėl tam tikrų terminų susijusių su maistinės vertės informacijos pateikimu ant naujų maisto produktų ir paraiškų teikimo, registracijų naujų maisto produktų, taip pat būtina atsižvelgti domenų apsaugos e, užtikrinimo e, atitinkamos nuostatas, e, taip pat nėra komisijos teikimo pasiūlymai jokių nuorodų į konfidencialumą, esmės domenų apsaugas mes turėtume siekti kuo glaudesnio bendradarbiavimo tarp gamintojų ir mokslo įstaigų, universitetų. Labai svarbu, kad tie užmėgsti ryšiai toliau tęstusi. Ir nenutrūktų rengiant reglamentą dėl naujų maisto produktų. Poveikio vertinimo galutiniai aspektai aspektai buvo susijęs su tuo, kad nėra matyta galutinių terminų paraiškų teikimo e, procese ir aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta į šias rekomendacijas ir bus užtikrintas sklandesnis leidimų teikti į rinką naujus maisto produktus išdavimas. Visi mes siekiame, kad paraiškų svarstymo procedūra būtų greitesnė e, ir įvertinimo laikotarpis galėtų būti sutrumpintas, e, e, būtų trumpesnis nei dabar siūlomi devyneri mėnesiai. Tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti dabar, o Dabar nekantrai laukiu šešėlinių pranešėjų ir kitų komiteto kolegų minčių. Ačiū Džeimsui. Taigi, išklausysime dabar šešėlinių pranešėjų žodį suteiksiu kolegai Pilar Ajūzo. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos atstovams, EFSA atstovams ir pranešėjų Nikolsonui pagristai tvirtinate, kad jau per trečiąją kadenciją mes bandome šį klausimą išspręsti, turėtume jungti greitesnę pavarą. Aš jau buvau praėjusią kadenciją šešėlinio pranešėjo ir labai tikiuosi, kad šį kartą reikalai prajud, pradės judėti greičiau. Pritariu e, pranešėjo Nikolsono anksčiau išsakytoms mintims labai svarbu susitarti dėl apibrėžčių ir apriepčių taikymus ryčių priešingų atveju kils labai daug teisinių neaiškumų ir kitų problemų, todėl procedūros ir apibrieštis turi būti labai aiškios ir būtina pasitelkti atitinkamas technologijas. Noriu tarti keletą žodžių dėl maisto prekių įvežamų iš trečiųjų šalių. Projektas yra čia pakankamai tolygus, tačiau sąlygos ir procedūros maisto gamybos grandinėje trečiosiose šalise nebūtinai atitinka tas procedūras, kurios mums yra įprastos, taip pat ir maisto vartojimo įpročiai yra kitokie. Kalbant apie duomenų apsaugą, galiu pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, e, kurie siūlė toliau aktyviai traukti akademinę visuomenę į vykstančius tyrimus šioje srityje. Maisto gamintojams reikia vadovautis griežtais e, susitarimais, laikytis e, griežtai susitarimų, kuris būtų užtikrinama, kad atitinkama informacija ne <clears throat> išeitų už akademinio pasaulio ribų. Todėl šioje srityje reikia pateikti tinkamas pasiūlymas, aš juos pateiksiu. Dabar perėsiu prie EFSOS klausimo. E, EFSOS atstovas teigia, kad agentūra neims jokio mokesčio už naujų maisto produktų registravimą, e, tačiau jeigu tie mokesčiai rinkliavos nebus renkami, o darbo krūvis padidės, tai manau, kad čia mes susidursime su ir, problemomis ir reikia joms užbėgti iš anksto už akių. Taip pat raginu EFSA parengti kuo aiškesnės, suprantamesnės gairės, ypač e, tą dalį, kurioje pateikima informacija apie poveikį sveikatai. Priešingų atveju gamintojai susidurs su didelėmis problemomis. Dabar noriu aptarti kitas nuostatas e, dėl geniškai modifikuotų organizmų problemų. Neturėtų kiltis, kilti, tačiau kalba čia eina apie skirtingas procedūras kurios e, turės būti pasitelktos jau e, išdavus leidimą tiekti į rinką naujus produktus, siekiant užkirsti kelią tam tikroms preferencijoms vienų produktų kitų atžvilgių. Pateiksiu keletą e, pavyzdžių Kila klausimas, ar tie nauji maisto produktai bus įtraukiami į bendrą sąrašą. Ir jeigu paraiškos teikėjo atitinkamame sąraše nebus, ar bus taikomas atitinkamos apsaugos priemonės šiam naujam maisto produktui ar bus vadovaujamasi kokiamis, kito, kokiamis nors kitomis reglamento nuostatomis. Galbūt komisija galėtų tai išsameu pakomentuoti taip pat tą penkerių metų duomenų apsaugos e, laikotarpį, kuris yra nustatytas. Pone Haukin žodis, ačiū, pone pirmininkė. Kalbant apie poveikio įvertinimą, žaliesiems susidaro įspūdis, kad e, jūs e, labiau stengiatės apginti verslo, o ne vartotojų interesus. <clears throat> Aš raginu daugiau dėmesio skirti žmonėms, vartotojams, o ne verslui. Tai būtų bendra pastaba vertinant e, komisijos pasiūlymą, mes turėtume keletą pastabų dėl klonuoto uh, maisto, mes raginame, kad maistas iš, e, gaminamas iš klonuotų gyvūnų mėsos nebūtų įtrauktas į taikymo sritį šio reglamento. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių dabar galiojančių teisės aktų reikalavimų kurie šiuo metu tikrai nėra tinkamai įgyvendinami, bet jais bent jau užtikrinama, kad be atskiros paraiškos ir leidimo klonuotų gyvūnų. Iš klonuotų gyvūnų pagaminti maisto produktai negali būti tiekiami į rinką, o pagal naują reglamentą tą būtų galima padaryti be jokio atskiro pranešimo kalbant apie nano dalelių naudojimą ir atitinkamos informacijos pateikimą, šiuo metu galiojančios apibrieštis yra peržiūrimos, mums daugiau kyla tam tikras susirūpinimas, tačiau tai yra atskiras klausimas, taip pat atskiras klausimas kyla dėl to, kaip yra apibrėžiami, apibrėžiamos nano medžiagos. E, šiuo metu e, galiojančio apibrieštyje kalbama apie e, atstumus nuo 1 iki 100 nanometrų. Ir net EFSA pripažįsta, kad čia reikėtų numatyti 10 procentų ribą, teikiant paraiškas nano medžiagų naudojimui, nano ingredientams, nes jeigu bus patvirtintas dabar teikiamas pasiūlymas, tai tam tikras nano dalelės nepateks į apibriešti ir e, atitinkamai maisto produktai negalės būti vertinami kaip nauji maisto produktai. Todėl naujų maisto produktų reglamente turėtume pasitelkti konservatyvesnį požiūrį laikytis e, tos EFSOS rekomendacijos dėl 10 procentų ribos. Dėl įgyvendinamųjų teisės aktų negalime taikstytis e, su tuo, kad pagal įgyvenimus teisės aktus būtų galima nuspręsti, ar tikamas maisto produktas yra naujas ar ne. Europos parlamentas visuomet ragino pasirink, pasirinkti kitą požiūrį ir taip pat negalime pritarti pasiūlymui e, sudaryti atinkamus sąrašus naujų maisto produktų. E, turite menyje, kad jau dabar yra e, nustatyti atitinkami maisto priedų ir skonio stipriklių ir spalviklių atitinkami sąrašai nesuprantame, kodėl komisija dabar siūlo taikyti tokią procedūrą e, dėl naujų maisto produktų, pagal kurią Europos parlamentas netektų savo dabar turimas vieto teisės. Ačiū pirmininkė. Nematau daugiau norinčių kalbėti. A, ne. Atsiprašau. Suteiksiu žodį kitai kolegijai. Aš jau pirmiausia norėčiau padėkoti komisijai ir EFSAI už uh, tai, kad jie atsakė į e, mūsų, klaus, mūsų klausimus ir e, patikė mums papildomą informaciją. Aš džiaugiuosi, kad klonuoti produktai buvo išbrauk, neįtraukti į šį procedūrą. Mes e, tikimės, kad jiems bus skirtas atskiras dokumentas, tinkamas, dermas dokumentas. Ir dabar norėčiau pasidalyti keliais dalykais, kurie mane neramina. Aš perskačiau šį pasiūlymą Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad kai mes kalbame apie naujus dar maisto produktus iš trečių šalių ir kalbame, kad tas produktas turi tenai būti nu, vartojamas jau 25 metus, manau, kad turime surasti geresnį apibrėžimą. Nes. A, man visiškai neaišku, pavyzdžiui, kaip komisija vertins, ar e, tiekėjo pateikiami duomenys iš tačių šalių yra pateikiami, bet ši procedūra ir nenumato aiškių e, saugos užtikrinančių e, kriterijų ir reikalavimų. Ir man atrodo, kad čia kriterijus reikia geriau apibrėžti. Uh, geriau suformuluoti apibrėžimus. Ir jeigu aš gerai suprantu, paraiškos nebus siunčiamos valstybių narių kompetitingoms įstaigoms, komisijai bus jos siunčiamos ir tuomet komisija platins tas paraiškas. Ir paraiškos pateiktos komisijai po to bus vertinamos EFSOS. Aš suprantu, kad norima sumažinti parašų nagrinėjimo laiką, tačiau, kaip ir nurodyta poveikio vertinime, dažniausiai vartotojams rūpi ne laikas, kuris yra sugaištumas, bet kiek patikima yra visa procedūra. Ir aš e, pasitikiu valstybinarių ekspertais, tačiau. Ir todėl manau, kad nereikia mažinti valstybių narių galimybės dalyvauti, vertinant naujus maisto produktus, ypač tais atvejais, kai mums nėra labai aišku, ar EFSA ar Europos komisija turės pakankamai pajėgumų e, visoms paraiškoms įvertinti. Tai tiek. Dėkoju. Dėkoju kolegijai Boilin ir dabar sutikiu žodį vicepirmininkui. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu naujasis komisijos, esu naujasis komandos narys, mane vakar paskyrė asocialiusių frakcijoje šešėlinių pranešėjų Ir e, noriu pasakyti, kad e, aš naktį pe, e, pe, praeitą vakarą perskaičiau papildomą poveikio vertinimą ir mane išgazdino tas, tai, kas ten yra parašyti, lygiai taip pat, kaip jaučiuosi taip pat kaip ir prieš metus Man labai aišku, kam yra skirtas šis pasiūlymas, jeigu mes norime tiesiog pakeisti apibrieštis tam, kad būtų aiškiau, kam yra skirtas šis reglamentas, kad būtų aiškesnė jo tai, taikomoji tai sritis. Galbūt ir gerai. Kaip mes galime suformuoti savo nuomonę dėl šio pasiūlymo, kai kai dėl 97 metais su, su, dėl, dėl to, kad ten yra parašyta, kad a, nauji maisto produktai yra produktai, kurie nebuvo naudojami nuo 97 metų, juk mes taip, a, tai yra dirbtinis rodiklis. Nepamirškime, kad a, mes norime mažinti administracinę naštą ir kartu negalime pamiršti, jog turime turime užtikrinti, kad e, visi galimi e, nauji komponentai patektų į e, reglamento taikymo sritį. Ir aš tikiuosi, kad, kad dirbdamas kartu su ponu Nikolson ir su kitais kolegomis mes galėsime pakeisti šį pasiūlymą taip, kad jis nieko daugiau nebegazdintų. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį tarybos atstovams. Ačiū, pirmininkė. Jūs įtraukėte šį klausimą savo posėdžio darbo atvarkį ir tai parodėte, kad ši tema jums rūpi. O tai yra nepaprastai svarbu pirmininkaujančiai Italijai. Norėčiau padėkoti komisijai, atsiprašau, komitetui ir komiteto pranešėjui Džimui Nikolsonui už visą nuveiktą darbą ir norą pastumėti šį dokumentą į priekį ir surasti tinkamą pusiausvyrą. Ši pusiausvyrą yra būtina atsižvelgiant į dėrybas, kurios vyko 2009-2010 metais. atsižvelgdami į anksčiau gytą patirtį, mes galėjome e, geriau vertinti visą paketą. Ši diskusija yra labai svarbi, naudinga. Naudinga mums, e, tai atsižvelgiant į mūsų laukiančius e, uždavinius ir į tai, kad mes tikimės, jog galima bus susitarti kuo skubiau kad įvairios institucijos sugebės susitarti jau artimiausioje ateityje. Aš norėčiau Jums pranešti, kad Graikija savo pirmininkavimo metu surengė kelias diskusijas šią temą ir dabar pirmininkaujantį Italiją turėtų apsispręsti, kokiais klausimais reikia tęsti dėrybas konkretus naujų maisto produktų sąrašas ir nano komponentų sąrašas. Mūsų galva tai yra labai svarbus uždaviniai. Mes esame pasiryžę nagrinėti šį klausimą deramai. Tai yra labai atidžiai. Ir Mes pasistengsime taip pat atsižvelgti į visas čia jau išsakytas nuomonės ir pastabas. Taigi mes esame pasiruošę su jumis bendradarbiauti, bendradarbiauti su visais Europos parlamente, nes uh, Šis dokumentas yra labai svarbus mūsų galva ir šiandienos postas taip pat yra labai svarbus. Pirmininkas, dėkuoju pirmininkaujančiai Italijai. Aš nežinau, ar ekspertai norėtų dar ką nors pridurti. O gal norėtų atsakyti į klausimus? Ar jūs norėtumėte ką nors pridurti? Ne? Tuomet suteiksiu žodį uh, komisijos atstovai ir po to pranešėjai. Ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju Jums už šią labai įdomią ir naudingą ir svarbę diskusiją dėl apibriešių. Be abejo, komisija nenori e, kad tie nauji maisto produktai, kurie nebuvo suvokiami kaip nauji produktai, patektų į apibrėžimą. Aš sakiau, kad mes stengiamės atsižvelgti į dėrybas tekinimo komitete, ir, e, kuriame mes supratome, kad labai svarbu yra turėti labai aiškes apibrieštis, tam, kad e, ir vartotojai, ir e, verslas turėtų visišką teisinį aiškumą, kad jie galėtų labai aiškiai suvokti, kas yra nauji maisto produktai, kas nėra nauji maisto produktai. Mes tikrai nenorime, kad į tą naują apibrėžimą patektų produktai, kurie nėra iš tikrųjų nauji. Galiu pateikti Jums vieną pavyzdį. Pagal dabartinį reglamentą iš vabžių pagaminti baltymai yra laikomi naujų maito, maisto produktų, tačiau patys vabžiai nėra naujas maisto produktas. Taigi tai nėra visiškai logiška a, a, situacija. Taigi Kiekvieną kartą, kai pradedate labai konkrečiai e, kalbėti apie konkrečias kategorijos, tuomet visuomet atsiranda kažkokių pilkųjų zonų. Ir mes tą matome iš patirties ir mes norime viską išdėstyti kuo aiškiau. Mes norime, kad tai bus naudinga vartotojams, nes jie nori aiškiai žinoti, ką jie valgo ir norim taip pat užtikrinti e, maksimalų aiškumą verslininkams. Dabar bent vienas sąrašas. Taip, mes renksime tokį sąrašą. Šiandien, kai uh, gamintojas uh, ar, uh, ar įmonė gauna uh, paraišką, gauna leidimą, tuomet iš esmės ir kiti gamintojai gali naudotis tų uh, leidimų, jeigu jų produktas yra lygiavertis. vertis. Ir taip mes rengsime sąrašą, kuriame bus nurodyti produktai, kurie gavo leidimą ir po to produktai, kurie buvo nurodyti kaip lygiaverčiai tam produktui. Taip pat norėčiau patikinti komiteto nariams, narius, kad maisto produktai sukurti naudojant klonuotas medžiagas nėra įtraukti šio reglamento taikymo sritį, nes mes susitrėmė, kad mes parengsime tokiems produktams skirtą atskirą teisės aktą. Be abejo, jeigu tas teisės aktas nebus, nebus parengtas e, e, e, iki tol, kol įsigalios šis reglamentas, tuomet tie klonuoti maisto produktai turėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį tol, kol nebus parinktas uh, atskiras reglamentas, kuris reglamentuos maisto produktus, kurie sukurti naudojant e, e, klonuotas medžiagas. Genetiškams modifikuotiems produktams jau yra taikomas atskiras dok, dok, e, dokumentas. Dėl nano komponentų, nano medžiagų mes naudojamės jau egzistuojančiais apibrėžimais. Tai yra labai techninis apibrėžimas ir mes negalime jo pakeisti, nes nano dalykai yra labai techniniai ir mes nenorime. Mes nenorime sukurti atskiro tik maisto produktams skirto nano medžiagų apibrėžimo. Labai svarbu yra neprarasti, nepamiršti apie bendrą kontekstą. Be abejo, jeigu bus kažkokių nedižymių skirtumų, tai juos reikės atsižvelgti, bet bendras principas turėtų būti aiškus ir vartotojams, ir, ir uh, verslininkams. Kaip jau EFSA paaiškino, mes turėsime vieną procedūrą, mes norime, kad viskas vyktų paprasčiau ir EFSA be abejo bendradarbiau su valstybių narių mokslo įstaigomis Ir kai kalbame apie naujus maisto produktus ir apie klonuotas medžiagas, reikia nepamiršti saugos ir sveikatos e, klausimus reglamentuojančių teisės aktų. ir e, teisės aktų dėl e, maisto produktų maistingumo ir naudos sveikatai tas, e, tie teisės aktai naudojami yra visiems maisto produktams, ne vien naujiems maisto produktams. Ir teisės akt, tokie teisės aktai turi egzistuoti at, atskirai. Kai kalbame apie naujus teisės aktus, labai svarbu yra nepamiršti, kad reglamentas skirtas naujiems maisto produktams skirtas yra saugumui užtikrinti, o teisės aktas skirtas pareiškimams dėl maisto produktų naudingumo sveikatai yra skirtas konkrečiai tam klausimui, nes šie dokumentai gali būti susiję, nes tam aišku, kad galėtume pasakyti, kad koks nors maisto produktas yra naudingas sveikatai, pirmiausiai turime užtikrinti, kad jis yra saugus. Ir aš manau, kad mes visi iš esmės sutarėme dėl, dėl to. Uh, Taigi nepamirškime, kam yra skirtas šis teisės aktas. Ir aš džiaugiuosi, kad mes galime bendarbiauti su taryba ir su Europos parlamentu. Tikiuosi, kad mes sugebėsime galbūt nesusitarti per pirmąjį svarstymą, nes mes jau nemažai dirbame e, šiuo dokumentu. Dėkoju komisijos atstovai ir dabar žodį suteikiu mūsų pranešėjui panui Nikolson. Ačiū ponė Pirmininkė ir dėkuoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Ši diskusija buvo labai naudinga. Esu įsitikinęs, kad mes e, turime pagrindą, e, kuriuo galėsime dirbti toliau. Noriu Jūs patikinti, kad e, aš kalbu apie naujus produktus, ne apie klonavimą. Reikia atskirti šios du dalykus. Aš nenoriu pradėti, nenoriu įsivelti į diskusijas dėl dalykų, dėl kurių mes nesugebėjome jau susitarti praeitįje ir susitarėme, kad klonavimu bus kirsti teisės aktai. Ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu atsižvelgdamas jūsų pastabas patobulinti šį dokumentą ir susi... mes galėsime dar kartą jį aptarti spalio 7 dieną. Dėkoju. galime šiek tiek anksčiau baigti e, savo posėdį ir iki pasimatymo 14.45 minutės prie šios salės durų, kur mes turėsime nusifotografuoti. Dėkoju.